Ladies and gentlemen, good afternoon. And I... Labadiena. Sveikinu visus grįžusius į antrąją sesiją, kurioje kalbėsime apie darbo ir nedarbo suderinimą, apie tvarų darbą visą gyvenimą. Aš šiandieną pirmininkausiu, mano vardas Marian Harkin, man iš dešinės ir iš kairės sėdi labai garbus svečiai kuriuos visai netrukus pristatysiu. Bet labai trumpai, dvi minutės, nes jau ir taip vėluojame, bet e, tikiuosi, kad viską atliksime laiku. Taigi, šiandieną mes kalbame apie visą gyvenimą. Tai yra labai svarbu mums visiems. Kažkada maniau, kad e, tai yra svarbiau moteriams negu vyrams, todėl kad moterys labiau rūpinasi šeimos nariais, bet visa tai keičiasi ir dėl to bet koks požiūris, kokio laikytumėmės šioje srityje, privalo būti lyties aspektų neutralus. Taigi pažvelkime, kokia yra situacija ES ir apskritai. Tėvystės atostogos, komisija turėtų pateikti komunikatą dėl darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausviros pirmininkas Junkeris mums yra kalbėjęs apie socialinių teisų sritį ir aš labai tikiuosi, kad tame komunikate pamatysime, ką nors apie e, besirūpinančių šeimos nariais direktyvą. Taip pat yra siekiama padėti darbuotojams likti darbę ilgiau dirbti ilgiau ir praėjusią savaitę buvau Slovenijoje konferencijoje, ten taip pat buvo svarstama šitas klausimas, bet e, daugiau dėmesio buvo skiriama pensijoms. Uh, ir dabartinės sistemos tinkamumui. Taip pat e, reikia kalbėti apie e, sveikatą darbo vietoje, karcinogenų direktyva kaip tik dabar yra svarstoma. Taip pat kalbame apie darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, įgūdžių gerinimą, taip pat apie darbo vietų prieinamumą visiems. ES visai neseniai ratifikavo Junktinių tautų konvenciją dėl žmonių su negale teisų. Tai atneša mums tam tikrus taip pat įsipareigojimus. Be abejo, nediskriminacija tai yra nesibaigianti tema, taip pat mm, kil, e, oraus darbo e, klausimas, minimalus atlygis, kaip visą tai galėtume išnaudoti, kad užkirstume kelią skurdui. Taip pat skaitmeninės visuomenės keliami iššūkiai. Šį rytą konferencijoje kalbėjau moterų verslininkių konferencijoje, jos visas dirba informacinių ir komunikacinių technologijų srityje. Ir ten buvo pasakyta, kad tokia skaitminė ekonomika atneša lankstumo, bet gali kartu atnešti ir negarantuotas darbo vietas ir nesaugumą. Ir visi šie dalykai labai neramina visus darbuotojus, todėl mes į skaitmeninę ekonomiką turime žiūrėti labai atidžiai ir taip pat įvertinti jos poveikį. Toliau, kaip galima būtų užtikrinti orų darbą visą gyvenimą. Na, bet aš esu tik tai pirmininkė šios sesijos ir čia yra ir ekspertai. Ir dabar suteiksiu žodį savo kolegai Ole Kristensen, tai yra SND frakcijos narys ir vienas iš aktyviausių narių mūsų užimtumo ir socialinių reikalų komitete. Atsiprašau, kaip Airijoje sako, aš pati užskubėjau prieš save, taigi man iš kairės yra Grit Vermeilen, kuri yra pagrindinė programos vadovė. Eurofondė jį dirba ir atsakinga už darbo sąlygas ir pramonės e, ryšius. Dėkui. Aš savo pristatymę pažvelgsiu į keletą e, klausimų, kurie bus svarstomi šią popietę. Ir Šį rytą kalbėjome apie darbo kokybę, o dabar kalbėsime apie santyki tarp darbuotojo ir jo atliekamo darbo ir kaip jis keičiasi darbo bėgyje. Pažiūrėsime į darbo tvarumą. Šitas terminas buvo sukurtas Eurofonde, Eurofonde taip pat kalbėsime apie e, sveikatos darbo poveikis sveikatai, taip pat kaip suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą ir taip pat pakomentuosiu lyčių lygybės klausimą. Taigi, Eurofondo koncepcijoje kalbant apie tvarų darbą, yra du dalykai, kurie yra svarbus. Visų pirma, reikia užtikrinti, kad daugiau žmonių galėtų dalyvauti darbo rinkoje. Taigi čia kalbame apie įtraukėją darbo rinką, kurioje siekiama padidinti užimtumo lygį, būtent ieškoti galimybių įdarbinti tuos žmonės, kurie dabar nedirba, pavyzdžiui, sergantieji. Taip pat reikia užtikrinti, kad žmonės galėtų ir norėtų dirbti iki e, pensinio amžiaus ir galbūt net vėliau. Taigi asmeninių išteklių tvirt stiprinimas, būtent sveikatos stiprinimas, įgūdžių gerinimas, kad žmonės galėtų dirbti ilgiau. Ir šioje konferencijos sesijoje kalbėsime apie tas sąlygas, kurios galėtų e, užtikrinti darbo kokybę ir reikiamas sąlygas tam. Čia galima laikytis prevencinio požiūrio arba proaktyvaus požiūrio mes pažiūrėsime šiek tiek į tai, koks yra ryšys tarp sveikatos ir darbo ir taip pat pasigilinsime į konkrečius klausimus ir aspektus, kuriuos būtina atkreipti dėmesį, kad darbuotojai galėtų dirbti ilgiau. Taigi čia yra du dalykai - darbas ir darbo kokybė visų pirma. Apie tai kalbėjome šį rytą. Agnes pristatė šitą temą labai išsamei. Šį rytą ir aptarėme ją tarp pranešėjų ir pamatėme, kad geros darbo sąlygos ir darbo kokybė yra uh, labai svarbus tam, kad darbuotojai galėtų dirbti visą e, savo gyvenimą. Ir tai gali būti užtikrinta per politikos priemonės, per teisės aktus, per kolektyvinės sutartis ir taip pat darbo praktika čia yra labai svarbi. Bet e, šią temą labai išsamei diskutavome pirmojoje sesijoje, nors galbūt kokiu nors minčių kils ir šioje sesijoje. Bet šioje sesijoje daugiau dėmesio skirsime darbuotojams, kaip užtikrinti, kad darbuotojai galėtų dirbti visą gyvenimą. Tai reiškia, kad reikėtų atsižvelgti į kiekvieno darbuotojo situaciją ir aplinkybės e, gyvenimo įgoje. Pasigilinsime į skirtingo amžiaus darbuotojus, į sveikatos klausimus ir taip pat e, kalbėsime apie tai, kad darbas turi būti priderintas prie žmogaus sveikatos ir kitų aplinkybių. Tai gali būti padaryta per e, politinės priemonės, galbūt per subsidijas, dėl kurių gali būti deramas tarp socialinių partnerių da, sveikatos e, situacija gali būti susijusi ir su, su darbu, jie atsirasti darbo metu ir, ir ne. Pavyzdžiui, jeigu žmogus turi negalę, reikia žiūrėti, kaip tokį žmogų būtų galima įdarbinti. Ir dar vienas klausimas, tai yra rūpyba. Tai gali būti rūpinimasis vaikais ar anūkais, galbūt kitais asmenimis, pavyzdžiui, giminaičiai turintys negalę arba sutoktinis ar vyresni tėvai, kuriais reikia pasirūpinti. Šitą klausimą taip pat galima išspręsti keliais būdais, o mes daugiausia kalbėsime į įvairius sprendimus darbo vietoje, kurie galėtų padėti darbuotojams geriau suderinti darbo ir asmeninį gyvenimą. Bet kas yra labai svarbu ir manau, kad apie tai e, kalbėsime, tai yra įvairios galimybės imti atostogų, pavyzdžiui, tėvystės atostogų ar ar kitų atostogų. Taip pat e, čia galima galvoti apie vaikų e, darželius, e, vaikų priežiūros paslaugas, taip pat galimas paslaugas pasirūpinti vyresniais asmenimis. Tai yra tie dalykai, kurie galėtų padėti darbuotojams. Ir situacija yra tokia, kad ne visiems tinka vienodas sprendimas. Ir taip pat dar viena galimybė galėtų būti mažinti darbo valandų skaičių. Bet aišku, tas sprendimas nebūtinai visiems darbuotojams, bet kuriame gyvenimo etape bus tinkamas. Taigi e, rūpinimasis mažais vaikais labai skiriasi nuo rūpinimosi pagyvenusiais tėvais kuriems galbūt užtenka, jeigu jūs kartą per savaitę e, apipirksite juos, atnešite nupirkę maisto ar nuvešite pas gydytoje. Taigi, kiekviename skirtingame gyvenimo etape yra reikalingi kitokie sprendimai. Ir Kalbant apie darbą ir asmeninio gyvenimo suderinimą, e, labai yra svarbu ir galimybės įsidarbinti ir, ir ką daryti, jeigu prarandate darbą. Iš tą klausimą taip pat reikia gilintis, čia yra svarbi ir motivacija, bet galbūt apie tai šiandieną tiek daug nekalbėsime. Ir e, mes peržiūrėsime šeštąjį e, darbo sąlygų Europoje ataskaitą šeštąją, kalbėsime apie tvarų darbą darba, e, amžius darbas ir tvarus darbas. Iš tiesų matome, kad prisitaikyti prie senėjančių darbuotojų, e, norint reikia e, žiūrėti į tai, kokie yra skirtumai tarp darbo sąlygų reikalingų darbuotojams esantiems skirtingo amžiaus. Jauni darbuotojai, pavyzdžiui, dažniau susiduria su vairiomis rizikomis, fizinėmis rizikomis, kiti dalykai, pavyzdžiui, e, naktinės pamainos, darbo intensyvumas, jie yra aktualiausi irgi jaunesniems darbuotojams, vyresniems darbuotojams galbūt nebėra reikalaujama e, dirbti tokiomis valandomis. Ir taip pat vyresni darbuotojai turi mažesnę prieigą prie mokymosi, e, karjeros galimybės sumažėja, mokymosi galimybės. Ir į visus šitus dalykus svarbu atkreipti dėmesį. Pagal mūsų ataskaitą 73 procentai darbuotojų teigia, kad gali savo darbą atlikti kokybiškai iki 60 metų. Ir e, vyresnių negu 55 metų darbuotojų apklausėme. Ir tai reiškia, kad 27 procentai darbuotojų teigia negalintis tęsti savo darbą iki 60 metų amžiaus. Daugiau taip sako, sako vyrai negu moteris, kad vyrai daugiau sako, kad jie gali dirbti iki 60 metų. Ir jeigu pažiūrėsime skirtumą tarp vyrų ir moterų, tarp skirtingų šalių, tai pamatysime, kad tas skirtumas nėra labai didelis, nebent jeigu pažiūrėsime į vyresnius negu 55 metų darbuotojus. Kai kuriuose valstybėse narėse e, skirtumas dirbančiųjų tokio amžiaus žmonių yra labai didelis, jis gali būti iki 10 procentų. 18 procentų darbuotojų teigia norintis dirbti kiek galima ilgiau, tai yra labai geros naujienos. Taip pat šiek tiek pas, įvertinome, kokie galėtų būti skatinamieji veiksniai, raginantis dirbti ilgiau. Tai yra ne vien tik finansiniai veiksniai, bet ir socialinis kontaktas, darbo prasme, pavyzdžiui, e, darbas e, padedant visuomeniai. Taigi, tvarus darbas yra siejamas su visais, visomis darbo ypatybėmis išskyrus e, atlyginimą. Matote mėlynąją, mėlyną lentelę, čia matote įvairūs darbo aspektai, taigi matome, kad tvarus darbas yra siejamas su įvairiausiomis darbo kokybės rodiklėmis. Ir tai taip pat reiškia, kad jeigu kuris nors darbo kokybės rodiklis nėra pasiekiamas, tai žmogus nenori tęsti darbo. Taip pat pamatėme, kad fizinės grėsmės, darbas pamainomis, naktinės pamainos, baimė prarasti darbą, nesažiningas elgesys su žmogumi darbe, ypatingai e, koks nors kabinėjimasis ar, ar patyčios, tai gali padidinti tikimybę, kad asmuo paklaustas, ar norėtų tęsti darbą iki 60 metų amžiaus, atsakys neigiamai. Bet e, bendradarbių palaikymas, jūsų darbo pripažinimas, darbo prasmingumas ir galimybė išeiti iš darbo trumpam, e, jeigu iškyla kažkoks asmeninis klausimas, tai padidina darbuotojų motivaciją dirbti ilgiau. Kitoje skaidrėje norėjau pademonstruoti skirtumus. Šita skaidrė yra paimta iš mūsų ataskaitos. Čia matote rezultatai pagal e, skirtingas valstybės. Kuo tamsesnė e, spalva, tuo daugiau toje šalyje yra darbuotojų teigiančių, kad jų darbas yra tvarus. Taigi, kaip sakiau, ankstesnės skaidrės 73 procentai apklaustų darbuotojų teigia galintis dirbti iki 60 e, metų amžiaus. Tokių žmonių daugiau negu 80 procentų yra Vokietijoje, Portugalijoje, Italijoje, Švedijoje ir Airijoje. E, bet mažiau negu 60 tokių darbuotojų yra Turkijoje, Prancūzijoje, Slovenijoje. Tai tokių šių, šių valstybių rezultatai mus labiausiai nustebino. Perinant prie kito klausimo - darbo kokybė ir sveikata. Ryšys tarp darbo kokybės ir sveikatos yra labai painus, pakankamai sudėtingas ir gali būti, kad darbo sąlygos paveiks sveikatą, bet gali būti, kad sveikata gali paveikti darbą, kurį žmogus gali dirbti. Ir kalbant apie poveikį, tai dažnai tas poveikis sveikatai pasireiškia vėliau. Ir jeigu palyginsime darbuotojus ir jų situaciją um, skirtingose gyvenimo etapuose, tai vėlesnėse etapuose žmonės dėl sveikatos priežasčių dažniau išeina iš darbo ir šitą problemą svarbu spręsti, norint sukurti įtraukę darbo rinką. Mūsų apklausoje 26 procentai teigia, kad e, darbo sąlygos neigiamai veikia jų e, darbo sąlygas, 28 procentai vyrų taip teigia ir 24 procentai moterų. 6 procentai darbuotojų e, atsiduria, jaučia riziką susidurti su psichinės, psichinėmis problemomis, kaip vienas iš trijų teigė jaučiantis nugaros skausmus, nuovargį ir taip pat mes savo klausoje e, bandėme įvertinti e, darbuotojus turinčius e, chroniškas lygas 20 procentų teigia turintis tokią lygą. Tai yra daugiau vyresni darbuotojai, kurie taip teigia, 12 procentų iki 24 taip teigia ir vienas iš keturių darbuotojų taip teigia tarp vyresnių negu 50 metų darbuotojų. Ir šitą klausimą taip pat svarbu atsižvelgti, norint užtikrinti galimybę žmonėms dirbti kuo ilgiau. Vienas iš trijų apklaustųjų teigia, kad jų darbo vieta arba darbo laikas buvo pritaikytas prie jų sveikatos būklės. Vienas iš keturių teigia, kad reikėtų labiau priderinti darbo e, aplinkybės. Taigi, kairėje, kaip sakiau, tai yra deš... kairėje, jeigu į kairę pakrypęs tulpelis, tai neigiamai veikia e, tokia aplinkybė sveikato, jeigu į dešinę pakrypęs tulpelis e, geltonas, tai tada teigiamai. Ir dažnai matosi, kad jeigu socialinė aplinka yra prasta, tai dažniau žmonės skundžiasi galvos skausmais, miego sutrikimais. Uh, Ir jeigu fizinė aplinka yra pavojinga, tai dažniau žmonės skundžiasi nugaros skausmais, nuovargiu ir miego sutrikimais. Darbo intensyvumas, jeigu dirbama labai intensyviai, tai žmonės dažniau skundžiasi e, sunkumais užmygti ir kai kuriais kitais sutrikimais. Jeigu darbo perspektyvos yra labai prastos, žmogus bijo prarasti darbą, tai tada darbuotojai dažniau e, skundžiasi, dažnu nubudinėjimu naktį Ir jeigu darbo e, laikas yra netinkamas, tai žmonės dažniau skundžiasi nuovargiu. Ir jeigu yra įgūdžiai geresni ir darbo sąlygos geresnės, tai sumažina e, tikimybę, kad žmogus neramiai mėgos naktį. Ir dabar pabandysiu pažiūrėti, kaip būtų galima suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą. 19 procentų darbuotojų teigė, nesidžiaugiantis pusiausvyrą tarp savo darbo ir asmeninio gyvenimo, 81 procentas teigia tuo patenkinti. Vyrai labiau linkia e, skūstis santykių tarp darbo ir asmenio gyvenimo, moteris to skundžiasi mažiau, todėl kad jos dažniausiai e, labiau stengiasi priderinti darbą prie savo asmeninio gyvenimo situacijos. E, Ir taip pat, aišku, intensyviausias laikas yra tada, kai žmonės turi auginti vaikus. Taigi, jeigu dirbti tenka ilgiau, tuomet e, žmonės labiau skundžiasi darbo rasinio gyvenimo pusiausvyrą, jeigu darbo valandos trumpesnės, nusiskundimų mažiau. Taip pat matome, kad kalbant apie darbo laiką, tai jisai takoja ir darbo kokybę. Tai rodo, kad geresnė darbo kokybė, jeigu asmo džiaugiasi savo darbo rezultatais, jis labiau džiaugiasi ir pusiausvyrą tarp savo darbo ir asmeninio gyvenimo. O jeigu asmuo rūpinas, nerimauja dėl savo e, darbo, bijo, kad jį praras, tai tada tokie darbuotojai E, teigia jaučiantis nuovargį ir dėl to nukenčia asmeninis gyvenimas. 21 procentas apklaustųjų tuo skundėsi. Taigi tą patį galima būtų pasakyti ir apie darbo intensyvumą. Jeigu darbas labai intensyvus, tai mm, žmonės labiau linkia nerimauti dėl savo darbo ir tai taip pat veikia jų nuomonė apie darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Toliau nemokamas darbas, jis yra nevienodai paplitęs. E, kaip sakiau, intensyviausias laikas yra, kai šeimoje auga vaikai Ir taip pat mm, žmonės e, užsimantis neapmokamų darbų, tai yra rūpinimusi namais, būtimi, mm, šitas e, kiekis tokio darbo e, išaugo esant vaikų. 20 valandų, kai vaikų yra, 5 valandos, kai, kai vaikų nėra, moteris taip pat atitinkamai turi užsimti būtiniais darbais. Ir darbo darbingo amžiaus pabaigoje, kai moteris yra virš 60 metų, nemokamas darbas jų gyvenime užima vis didesnę vietą. Dar paskutinė skaidrė. Svarbu užtikrinti gerą pusiausvyrą tarp darbo ir asmenio gyvenimo ir galima tai stengtis užtikrinti įvairiomis priemonėmis, bet darbo sąlygos, darbo vietos sąlygos yra labai svarbios. Ir Taip pat e, teisės aktai reglamentuos šitas rytį irgi atlieka svarbu vaidmenį. Įvairiems poreikiams reikalingi įvairūs sprendimai, taigi negalima rasti vieno sprendimo tinkančio visiems. Ir kai kurie galimi sprendimai nebūtinai turi būti nuolatiniai, jie gali būti laikini. Lyčių lygybė ir darbo ir asmenio gyvenimo suderinimas yra labai svarbus aspektai, jeigu norime užtikrinti, kad žmonės galėtų dirbti iki vyresnio amžiaus, tiek vyrai, tiek moteris Europoje. Ir darbo kokybė yra labai svarbi darbo tvarumui, ne vien tik tai sveikatai, bet ir, pavyzdžiui, darbo ir asmenio gyvenimo pusiausvirai. Dėkui. Well, Labai ačiū. Thank you very much. Labai ačiū. Klausiausi jūsų ir supratau, koks svarbus yra jūsų darbas, bandant išsiaiškinti socialinės reikšmės problemas. Ypač jų įtaka, e, kaip atspindėta Europos darbo sąlygų apžvalgoje. Aš nekalbėsiu, nes vaistysiu daugiau laiko, iš karto perinu prie kito pranešėjo. Ole, du kartus tave pagirsiu. Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto narys Ole Kristensen. Labai ačiū. Aš rengiau pranešimą Europos e, sveikatos ir saugos e, baz, juridiniai baziai parengti kai gavome Europos komisijos pranešimą. Man atrodo, kad reikia padaryti daugiau, stengiantis sukurti tvaraus darbo sistemą. Visų pirma, labai svarbu suprasti, kad reikalingi aukštos kokybės dokumentai, kaip mes čia girdėjome. Tada galime e, ieškoti sprendimų kai kuriems labai svarbiems klausimams. Be to reikia bendrų e, juridinių standartų. E, sveikatai ir saugai darbe ES užtikrinti. Galiu pasakyti, kad dabar laukiame, kad Europos komisija pateiks savo pasiūlymą. Labai tikimės, kad Europos komisijos turinė bazė e, saugai ir sveikatai darbe bus pateikta gruodžio mėnesį ir ji bus toli siekianti. Tikimės, kad tai bus. Bet suprantame, kad ir mums, politikams, tenka nepaprastai svarbus vaidmuo. Galime padaryti spaudimą komisijai, kad ji parengtų tokį toli siekiantį projektą. Europos parlamento akimis e, sveikata ir sauga darbe yra labai svarbi ir šiai temai labai didelė narių dalis e, pritarė kaip svarbiai. Taip pat manau, kad darbuotojai ir darbdaviai galėtų nuveikti žymiai daugiau per socialinį dialogą būtų galima iškelti gerų pasiūlymų. Be vėjonės, mano nuomonė, svarbu dėmesio skirti ir kokybiškiems, kokybiškoms darbo vietoms. Didžiuojasi tuo, kad esu iš valstybės, e, kurioje darbuotojai gali išgyventi iš savo atlyginimo. Nesvarbu, kokį darbą jie dirbtų, jie gali padoriai gyventi. Mano nuomonė, tai yra svarbiausia. Ir jeigu pagalvotumėm apie tai, kad kas penktas žmogus negali turėti kokybiškos darbo vietos, galime pagalvoti ir apie jų atlyginimus. Tai labai daug pasako. Jeigu reikia dirbti ilgiau, kad gautum padorės pajamas, jeigu reikia dviem etatais dirbti, kad pakaktų pajamų savo ir savo šeimą išlaikyti, tada gyvenimas darosi labai sudėtingas. Galiu pasakyti, kad svarbu daugiau padirbėti psichosocialinėje srityje. Kai kalbėjom apie stuburo ar raumenų lygas, supraskime, kad jeigu norim, kad žmonės darbo rinkoje ilgiau galėtų išlikti, turite juos su jais gražiai elgtis. Tik tada jie sugebės išlikti ilgiau darbo rinkoje. Manau, kad visiems tai turi rūpėti. Pažvelgime į įvairias bendrovės, įvairius darbdavius. Tie visi turi galimybių ilgesnį laiką išlaikyti darbuotojus įmonėje. Ir tie žmonės e, leng, mažiau sirgs, jeigu darbo sąlygos bus padorios. Sveikatos draudimo ir socialinės saugos sistemos kainuoja labai daug pinigų, tą mes žinome visose valstybėse narėse. Kiekvienos valstybės narės išlaido šiai sričiai galėtų sumažėti, jeigu darbo vietoje būtų užtikrinta geresnės, ištikrintos geresnės sveikatos ir saugos sąlygos. Ir darbdaviams e, yra svarbu, o aš esu socialistas, kad e, darbuotojai būtų traktuojami ne kaip a, kaštai, bet kaip resursai. Darbuotojai gali prisidėti prie įmonės raidos, vystimosi savo ruoštų ir tai yra visoms valstybėms narėms svarbu žinoti ir daugiau dėmesio skirti. Reikia labiau plataus masto pokyčių ir iniciatyvų, iš socialinių partnerių, politikų, iniciatyvų ir e, komisijos. Labai ačiū. Nenorėjau tavęs nutraukti vidury sakinio, bet noriu, kad pabaigoje liktų 30 minučių uh, aktyviai diskusijai su auditorija. Kol kas mums viską sekasi padaryti. Toliau Kristas Selešek. Uh, kuri yra Europos e, sveikatos ir saugos darbe agentūros direktorė. For... Krista. To... Ačiū už tai, kad mane pasikvietėt ir ačiū, kad Eurofound parengė tokią ataskaitą ir apžvalgą, bei pateikė jos išvadas. Esu dėkinga Juan ir Agnes iš Eurofound, nes e, mums pavyko, mums teko garbė e, šios apžvalgos išvadas gauti anksčiau Ir šiandien mes savo interneto svetainėje skelbėme naują priemonę, vizualinę priemonę, pristatysiu kontekstą, kodėl ji buvo reikalinga. Ir pagal ją jūs galėsite apie visą Europą e, pamatyti skaičius susijusius su senstančios darbo jėgos valdymu. Labai naudinga tuos duomenys, kuriuos jūs surinkote įtraukti ir labai dėkoju, kad jūs mums teikėte šiek tiek anksčiau. Pabandysiu trumpai paaiškinti, ką mes darome ir ką turėtume daryti pagal tvaraus ir subalansuoto e, darbo gyvenimo planus. Mūsų dėmesio centras sveikata ir sauga darbe. Kas antrais metais mes organizuojame sveikos darbo vietos kampaniją. Praeisiais metais pradėjome dviejus metus truksančią kampaniją dėl sveikų darbo vietų visoms amžiaus grupėms. Baigėsi jau kampanijos pirmieji metai ir jau dabar matome, kad visų valstybių narių politikai, įmonės, darbuotojai, socialiniai partneriai, vyriausybės nori iš tos kampanijos išgauti kuo daugiau informacijos žinių, pasikeisti patirtimi ir galų gale norima, kad būtų nusileista iki įmonės ligmens ir būtų pasverta, kurios priemonės ir programos būtų tinkamos įgyvendinti įmonės lygmenių. Tai yra, taip pat yra, reikia pasakyti, kad e, sveikos darbo vietos kampanijos e, pagrindas e, buvo bandomasis projektas, kurį prašėte įvykdyti jūs ir Europos komisija. E, tame projekte buvo bandoma išsiaiškinti, kaip sukurti e, saugesnį ir sveikesnį darbo vietą visoms amžiaus grupėms. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas vyresniems žmonėms. Kągi mes nuveikėme, išanalizavome padėtį visose valstybėse narėse, net ir e, kitose valstybėse, ir pasižiūrėjome, kokia politika yra taikoma ir kokios iniciatyvos keliamos reaguojant į darbo jėgos senėjimą. Be to, kaip tie planai yra įgyvendinami praktiškai valstybėse narėse ir EFTA valstybėse. Surinkome daug patikimos informacijos ir analizės apie politikos kryptis skirtas e, rehabilitacijai ir žmogaus gražinimui į darbo rinką. Uh, E, dirbame e, nacionalinių regionių lygmenių, bandėme išsiaiškinti, kokias strategijas jie taiko. Taip pat žiūrėjome, kaip yra keičiamasi gera praktika tarp įmonių. Toks buvo mūsų e, parengiamasis darbas, taip mes išsikėlėme savo tikslus. Švedas apie tą etapą jau paskelbėme savo svetainėje. Yra paskelbtos ataskaitos apie 28 valstybės narės, tai galite patys paskaityti, kas vyksta nacionaliniu lygmeniu. Yra parengtos ataskaitos apie atskirų atvejų tyrimus, geros praktikos pavyzdžius, priemonės naudojimas įmonių lygmeniu. Taip pat yra skelbiamas ataskaitos apie reabilitavimo ir gražinimo į darbo vietą politiką. Taip pat norėčiau paminėti tai, kas labai gerai susijęs su ką tik kalbėjusiomis kolegomis. Uh, skaičiai ir faktai apie darbo gyvenimą, darbinio gyvenimo kokybę. Turim galvoti apie struktūrinį kontekstą, kad pasiektumėm kažko gero šiais rytyje. Kaip aš jau sakiau, buvo parengtas nacionalinių strategijų ir politikų žemėlapis. Norėčiau tik tai paminėti geros, sėkmingos politikos pavyzdžių ir čia išvelgsime labai glaudžių ryšių su darbo kokybė sėkmingiausios valstybės, aš turiu pasakyti, kad jų yra tik tai saujelio Europoje. Šioje srityje pasikė labai gerų rezultatų. Kodėl? Todėl, kad jos sugebėjo pritaikyti holistinį požiūrį politikoje. Tai yra, integravo įvairias politikos sritis į e, šią politiką, į šį siekį. Pagrindinis tikslas buvo bendradarbiauti tose politikos sritise išsaugoti žmogaus gebėjimą dirbti ir skatinti jo prisitaikymą prie rinkos poreikių. Tai apimė ir socialinę politiką, užimtumo politiką, sveikatą saugą darbę, visuomenės sveikatą, švietimą ir lygias galimybės. Vienas iš sėkmę nulėmusių veiksnių buvo tas, kad buvo koordinuojama centrinių lygmenių, buvo suteiktas reikalingas finansavimas ir socialinių lygmenių buvo dirbama labai daug. Uh, Kągi mes norėjome pasakyti? Žinome, kad beveik visos valstybės narės vėlina pensijinį amžių. Ir galime pasakyti, kad reformų pensijų sistemose negali būti gyvendama nesukūrus politikos, kuri leidžia užtikrinti darbuotojų įsidarbinimo galimybės. Tai turi būti daroma per skirtingas politikos rūšis, užtikrinus centrinį koordinavimą, įtraukant darbdavius ir darbuotojus į bendrą dialogą ir sukuriant e, viso gyvenimo mokymosi e, sistemą. Tai yra veiksniai, kurie nulems sėkmę. Apie tai kalbame savo interneto svetainėje ir ataskaitose. Ta pati galime pasakyti apie reabilitaciją ir gražinimo į darbo vietą sistemas. Vaizdas čia labai panašus. Šiame kontekste taip pat uh, E, išsiskiria šiek tiek daugiau negu saujelė valstybių, kurios labai sėkmingai dirba, kitos valstybės turi dar daug galimybių tobulėti, bet ir čia suprantame, kad reikia sukurti integruotą juridinį ir politinį mechanizmą, visą apimančias sistemas, ankstyvo įsikišimo galimybės, ypač įmonių lygmenių, turi būti sukurtas kiekvienam atveju pritaikytas metodas, kiekvienas asmuo turi gauti reikalingą pagalbą, pritaikyta jo poreikiams, bet to turi būti sukurtas tinkamas koordinavimo mechanizmas, ne tik politikos lygmenių, ar sektorius, ar šakos, ar draudimo lygmenių, bet ir įmonės lygmenių. Jeigu pažiūrėtumėm į gražinimo į darbo vietą sistemas ir rehabilitacijos sistemas, tai pamatytumėt, kad mums E, organizuojantiems veiklos darbo vietos kampaniją, labai svarbu įvertinti, kas svarbu darbuotojui, darbdaviui, socialiniams partneriams, kas svarbu įmoniai, kad pagerėtų įmonės e, e, darbuotojų veiksmingumas. Žiūrime, kokie veiksniai prie to prisidėjo. Mes nekalbam čia apie vyresnius darbuotojus, mes kalbame apie intervenciją įmonės lygmenių per visą darbuotojo gyvenimą, nepriklausomai nuo amžiaus. Jau šiandien girdėjome, kad buvo kalbama, jog reikėtų įtraukti rizikos vertinimo e, veiksnį, e, kuriame būtų pasverta visa įmanoma rizika ir tada pritaikytume tokias programas kaip e, sveikos darbo vietos skatinimas arba saugos valdymas darbo vietoje. Buvo paminėtas ir e, valdymo projektas. Geras valdymas, geras vadovavimas yra visuomet svarbus. Taip pat buvo pasakyta, e, kad būtina nepamiršti socialinio dialogo ir darbuotojų dalyvavimo. Ir dabar aš jau pereinu prie paskutinio savo komentaro. Mūsų sveikos darbo vietos kampanijos e, pamatas ir buvo toks požiūris. Mes norėjome apimti visus lygmenis, bet galutinis mūsų tikslas - nusileisti iki įmonės lygmens, įdėkti ten reikiamus pokyčius, bet prieš tai juos aptarti su visais susijusiais partneriais. Todėl sveikos darbo vietos kampanija buvo išsikelusi tris pagrindinius tikslus. Visų pirma, mes norėjome skatinti tvarias ir subalansuotas darbo vietas, suteikiant reikalingą informaciją, mes turime pakankamai faktorių skaičių. Kitas dalykas, reikia pabrėžti, kaip svarbu e, taikyti prevenciją visą gyvenimą, darbinį gyvenimą, o ne pradedant po 45 metų. Taip pat turime galvoti, kaip padėti darbuotojams ir darbdaviams informaciją ir priemonėmis. Yra sukurta pakankamai priemonių ir strategijų, mes jas pristatome iš įmonių ligmens net ir mažų ir vidutinių įmonių ligmens. Ir tada manome, kad galėsim pasakyti, jog viską įmanoma suvaldyti, tačiau žinoma, turi būti dedama pastangų. Ir kaip visuomet įmonėms reikia paramos iš e, biudžeto, gal finansavimas turi būti suteiktas, valdymui, vadybininkams turi būti suteikta parama. Tiek aš savo ruštų norėjau pasakyti. Ačiū. Thank you very much and we could see from that. Ačiū. Mes norime pabrėžti, kad jūsų fondas su ES struktūromis tikrai glaudžiai ir puikiai bendradarbiauja. Taip pat noriu pabrėžti, kad niekas neketina pakeisti pensijų sistemos, neatsižvelgus į vyresnio amžiaus darbuotojų galimybės toliau dirbti ir visus susijusius aspektus. Dabar užimtumo ir socialinių reikalų komiteto narė e, Tatjana ir ji taip pat yra mūsų komiteto narė. Ačiū Marijan ir Eurofondui noriu padėkoti už tai, kad inicijavo šį renginį ir pristatė mums labai įdomaus savo tyrimo rezultatus. Aš dalyvauju šiame regione dėl to, renginėje dėl to, kad E, rugsėjo mėnesį buvo patvirtintas pranešimas dėl e, darbo profesinio ir asmeninio gyvenimo sude, suderinimo. Uh, Taigi buvo parengtas pranešimas Europos parlamente tinkama tema, kurios autorė buvo Vilė Blinkevičiūtė ir aš buvau tarp autorių e, Lietuvos Latvijos dvi atstovės ir tik viena frakcija, tai yra konservatoriai, balsavo prieš šį pranešimą, visos kitos didelė balsų dauguma pritarė šio prašymo nuostatams. Na, žinoma, kraštutiniai dešiniai balsavo prieš ir euroskeptikai, tačiau kitos frakcijos parėmė. Uh, Pagrindinė šio pranešimo mintis e, buvo susijusi su tuo, kad profesinio ir <clears throat> asmeninio gyvenimo suderinimas apriektų ne tik šeiminį gyvenimą, tačiau taip pat ir asmeninį gyvenimą. E, <clears throat> ir e, būtent asmeniam gyvenimui tektų vienoda svarba kaip ir profesiniam ir kad tas suderinimas iš tiesų yra naudingas tiek ekonomikai, tiek e, visuomeniniam, socialiniai, visuomeniniai, socialiniai aplinkai. Buvo pristatyti ir tyrimo rezultatai, taigi mūsų pozicija didžiaja dalimi atvejus atitinka jūsų tyrimo išvadas ir mes konstatuojame, e, kad ir jūs taip pat, kad nėra vieno recepto šioms problemams suspręsti būtina, siekiant suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą, atsižvelgti į atskirų valstybių regionų specifiką, atskirų profesijų specifiką. Dar prieš kurį laiką buvo siūloma ta garsioji formulė 3 e, kartus po 8 valandas, tai 8 valandas skirti profesiniam gyvenimui, 8 valandas asmeniniam, 8 valandas miegoti. Dabar ta sistema jau neveikia taip sklandžiai, nes situacija nuolat keičiasi, dažnai darbuotojams tenka nemažą laiko dalį praleisti kelionėse, atsirado technologijos leidžiančios dirbti nuotolinį darbą, apskritai lankščiau dirbti. Savo pranešime atkreipiame dėmesį į tiek į su teisėkara susijusius, tiek nesusijusius pasiūlymus svarstamus Europos parlamente. Savo pranešime siūlome pirmiausiai šeimoms ir E, šeimoms auginčiams vaikus e, e, numatyti vienodesnės sąlygas siekiant tolygiai pasidalinti atsakomybę tarp vyrų ir moterų šeimoje, auginant vaikus, nes sprendimas turėti ar neturėti vaikų šeimose neturėtų priklausyti nuo jų pajamų lygio ir e, atsiradus vaikam neturėtų pablogėti gyvenimo lygis šeimoje. Prieim išvadas, kad teisėkuros e, teisinio pagrindo rimto šiuo metu nėra nei ES, nei valstybių narių lygių siekiančių e, tikslų. Todėl mes raginame dabar tiek valstybinės struktūras, tiek socialinius partnerius peržiūrėti dabar galiojančias e, sistemas e, finansinės paramos ir e, vaikų priežiūros išmokas Taip pat raginam peržiūrėti dabar galiojančius e, vaiko priežiūros atostogų direktyvos nuostatas, siekiant numatyti lankstesnės ir tinkamesnės sąlygas bei galimybės išeiti vaiko priežiūros atostogų. Kai kurie, ypač kai kairios, kairių frakcijos atstovai ragino patvirtinti labai griežtas taisyklės dėl e, vaiko priežiūros atostogų neperkelimo. E, dauguma kitų frakcijų taip pat pritarė pasiūlymą, kad didžioji dalis vaiko priežiūros atostogų neturėtų būti perkeliama, tačiau jos pasisakė už didesnį lankstumą. Taip pat mes <clears throat> siūlome galimybę išeiti vaiko priežiūros atostogų per ilgesnį nei dabar numatytas laikotarpis ir e, kuomet vaikui sueina. Vaikas sulaukia <clears throat> vyresnio amžiaus nei dabar numatyti. Siekiant užtikrinti artimą idealioms sąlygoms lygybę tarp abiejų tėvų. Taigi, kokias teisė, kurios priemonės siūlome? Komisija privalo parengti tėvystės atostogų direktyvos nuostatas ir e, tėvystės e, atostogų trukmė turėtų atitikti mažiausiai dviejų savaičių apmokamų atostogų ekvivalentą. Taip pat diskusijose buvo užsiminta apie galimybę komisijai parengti priežiūros arba slaugos, slaugos direktyvos nuostatas. nes, kaip žinoma, kaip žinome, vis daugiau laiko mūsų visuomenėje įmama skirti slaugai, priežiūrai ne tik vaikų, tačiau taip pat ir vyresnio amžiaus, neįgaliųjų asmenų priežiūrai bei slaugai arba kitų šeimos narių slaugai. Taigi mes Siūlome tą direktyvą numatyti tam tikrus slaugos kreditus, kurie būtų įtvirtinti darbo bei socialinės saugos įstatymuose ir būtų taikomi vyrams ir moterims. Ir, e, kad e, nenukentėtų asmenų, kurie daro pertrauką savo profesinį veikloje tam, kad galėtų slaugyti artimus žmonės, uh, pensinės e, įmokos ir darbo stažas. Žinoma, šioje direktyvoje svarbu užtikrinti mūsų siekį sudaryti vienodas teisės ir sąlygas tiek vyrams, tiek moteriams, <clears throat> užsimti slaugą lygiamis teisėmis, jeigu to pareikalautų šeiminės aplinkybės. Taigi, jeigu turėtumėte klausimų šią temą, tai mielai atsakyčiau. Ačiū. Ačiū, Tatjana. Jūs e, minėjote tą rimtą paramą, kurios sulaukiusių pranešimas Europos parlamente taip patvirtina aukštą jo kokybę. Taigi labai ačiū. Dabar paskutinis kalbėtojas yra Johanas. Aš nemėginsiu tarti jūsų pavardės. Jis yra komisijos e, teisingumo ir e, vartotojų apsaugos generalinio direktorato patarėjas e, Johanas Goicindom. Ačiū pirmininkė, aš paskutinis kalbėtojas prieš e, atvykdamas čia turėjau nemažai minčių, kuriamis norėjau su jumis pasidalinti, tačiau e, galbūt e, klausydamasis taip pat tikėjusi galimybės sureaguoti, replikuoti į Šiau kalbėjusių kolegų mintis, kurios netitiktų mano pozicijos, dėja turiu konstatuoti, kad nelabai turiu kam paprieštarauti. Uh, nepaisant to, kad mūsų diskusija tikrai vyksta pakankamai gyva. Taigi aš norėčiau grįžti prie Eurofondo e, šeštojo Europos darbo sąlygų tyrimo išvadų ir paminėti, kad lyčių lygybės e, direktorate, kuriame aš dirbu, generalinio teisingumo direktorato, <clears throat> struktūroje. Mes skiriame dėmesio šio tyrimo išvadoms ir iš tiesų šiandien po pietų pakankamai sudėtinga būtų viską išsamei aptarti, tačiau norėčiau paminėti, kad mūsų direktoratui labai e, svarbus aspektai susijęs su profesinio ir asmenio gyvenimo pusiausvėros užtikrimu, tačiau nenorėčiau užbėgti dabar už akių komisijos komunikatui, kuris yra rengiamas tikiuosi tą suprasite, aš taip pat vertinu aspektus, kurie yra svarbus <clears throat> kovojant su diskriminacija, nes e, e, šie dalykai taip pat e, susiję su nediskriminacija, taip pat su diskriminavimu amžiaus pagrindu, kuomet darbo vietose yra diskriminuojami vyresnio amžiaus darbuotojai. Džiaugiausi girdėdamas e, anksčiau kalbėjusių prelegentų mintis šią temą taip pat. Taigi, ką aš dabar e, norėčiau padaryti, vertinant tyrimo rezultatus, norėčiau pabrėžti mūsų e, politiniams sprendimams komisijos svarbius aspektus, kurie minimi tyrimė ir galbūt pareikšti tam tikrus pageidavimus, nes esu tikras, kad Dublinė e jau pradėjote renktis septintajam e, darbo sąlygų tyrimui, galbūt dabar dar šiek tiek anksti apie tai kalbėti, tačiau turbūt e, niekada nebūna per anksti ruoštis naujiems rimtiems darbams. Taigi, kalbant apie tyrimo rezultatus, reikia pabrėžti, kad 2050-aisiais 24 procentai darbo jėgos buvo vyresniniai 50 metų amžiaus po dešimties metų tokių jau yra 41 procentas 2015-aisiais. Ir tai, žinoma, daro labai rimtą įtaką ir atsiliepia darbo kokybei. Tačiau e, tai taip pat parodo, kad ES sugebėjo pasiekti pažangos įdarbindama vis daugiau vyresnio amžiaus darbuotojų vyresnio amžiaus darbuotojų dalis kiekvienais metais didėja darbo rinka. Manau, kad ta tendencija tęsis, o tai reiškia, kad e, surandama tinkamų darbų vyresnio amžiaus darbuotojams ir e, būtent šis aspektas, e, jo svarba tik didėja. Taip pat aš įvertinau atitinkamus tyrimo rezultatus susijusius su tam tikrais skirtumais lyties pagrindų darbo rinkoje tačiau kuomet reikia vertinti atskirus darbo vietų kokybės parametrus, tai matome, kad bendra padėtis nėra tokia bloga ir e, dramatiška, taigi tam mm, tikras tolygumas yra užtikrinamas, disbalansas yra išlyginamas. Šiuo šie aspektai komisija vis tik tai sulaukia pakankamai dėmesio. Kalbant apie tvarų darbą, tvarias darbo sąlygas. Šis klausimas yra svarstamas skaitmenizacijos kontekste, globalizacijos kontekste, darbo vietų globalumo kontekste ir į daugumą klausimų galbūt atsakyti galima tik iš dalies. Čia būtų galima paminėti e, darbo laiko kokybės indeksą. Lyginant vyrų ir moterų darbo laiko kokybę, nepaisant to, kad darbo rinkoje egzistuoja pakankamai rimta segregacija, na, galima pastebėti labai didelių skirtumų vertinant būtent šį indeksą. Tas pats pasakytina ir apie kitus e, rodiklių rinkinius, e, pavyzdžiui, darbo e, laiko reglamentavimą, ten moterų padėtis šiek tiek geresnė nei vyrų. Taip pat vertinu ir kitus rodiklius, jie yra tam tikrą prasme susiję su nediskriminavimo sritimi, tai yra taip vadinamasis socialinės aplinkos indeksas arba rodikliai. norėčiau Jums rekomenduoti e, jį pasiskaityti. E, jis apriepia du e, polygmenius ir penkiolika atskirų rodiklių. Šios įtei iš tiesų galima labai įdomios informacijos surasti, kur yra svarbi mūsų politiniams sprendimams vertinant lyčių lygybės aspektus e, galima pastebėti įdomių dalykų susijusių su moterimis užimančiomis vadovaujamas pareigas. Čia dar e, reikėtų daug ką pagerinti. Nepaisant to, moterų įmonių vadovių skaičius nuolat didėja. Taip pat e, didėja ir darbuotojų skaičius, darbuotojų, kuriems vadovauja moteris skaičius dabartinė padėtis yra tokia, kad, pavyzdžiui, darbuotojos moteris dauguma jų yra vadovaujamos taip pat moterų. Tai, žinoma, padidina tą darbo rinkos segregaciją tam tikrą prasme, tačiau vis tik tai e, ši informacija nuteikia optimistiškai. Egzistuoja nemažai duomenų kuris remiantis galima vertinti diskriminacijos apimtis ir lygį, smurto apraiškas darbo vietoje. Galbūt kai kurie skaičiai e, kelia tam tikrų klaustukų, pažiūrėjau, dėl diskriminacijos darbo vietoje, mm, dėl diskriminacijos rasinių, etninių, odos spalvos ir kitais pagrindais, nes tyrimo eigoje e, klausiant respondentus išaiškėjo, kad nedidelis jūs darbuotojų skaičius apie tokius atvejus praneša, na 1-3 procentų ir tai kelia papildomų klausimų, kodėl taip yra. Eurobarometro e, domenimis e, diskriminavimas pagal amžių pasitaiko dažniausiai darbo vietoje, todėl šią problemą reikia spręsti. Aš manau, kad egzistuoja dar vienas klausimas, kurį norėčiau pabrėžti mūsų diskusijoje šiek tiek labiau. Jis yra susijęs su didėjančia vyresnio amžiaus darbuotojų dalimi darbo rinkoje, priemonėmis, kuris galim pasitelkti tam, kad uh, daugiau darbuotojų galėtų ilgiau dirbti vienoje darbo vietoje. Ir aš manau, kad reikėtų čia labiau remtis tokio išmintingo e, darbo vietos, aprūpinimo darbo vieta ir uh, darbo sąlygų tinkamų sudarimo nuostata yra atitinkamos prievolės. Šiuo metu ES teisės aktas susidaryti tinkamas darbo sąlygas negalėsiams, tačiau kitoms darbuotojų grupėms jokie panašiai reikalavimai negalioja ir aš manau, kad sudaryti tinkamas darbo sąlygas vyresnio amžiaus darbuotojams, ypač kuomet jie vis labiau sensta, yra pakankamai pagristas, nes trečdalis darbuotojų teigia, kad jiems tokios sąlygos yra sudaromos vyresnio amžiaus, tačiau jų vis dar yra mažuma, o didžioji dauguma tokių sąlygų negauna. Taigi manau, kad ši tendencija yra šiuo metu labai aiški. Mūsų patirtis, kurią sukaupėme sudarydami tinkamas darbo sąlygas, neįgaliems darbuotojams turėtų būti perkelta būtent ir e, kitoms ir panaudota. Ir e, sudarė tinkamas darbo sąlygas ir kitoms darbuotojų grupėms. E, buvo atliktas tinkamas ir komisijos užsakytas tyrimas dėl atitinkamų teisės aktų ir teisinių sąlygų sudarimo valstybėse narėse žmonėms su negale dirbti. Taigi manau, kad e, šio tyrimo rezultatus taip pat galima pasiremti ir jo, jie gali suteikti peno tolesnėms diskusijoms. Ačiū. Ačiū. Ir iš tiesų davėte mums apie ką pamastyti, ypatingai paskutinė jūsų pastaba. Mums liko 25 minutės ir turime du komentuotojus iš salės. Pirmoji Vladimira Drabalova, kuri yra darbo rinkos stebėsenos Europos socialinių ir ekonominių reikalų komitete. Ir atstovai iš ten. Prašau žodis Jums. Dėkuoju pirmininkė, laba diena visiems dalyviams. Dėkuoju už tai, kad suteikėte man progą taip pat e, pasvarstyti apie tai, ką sakė pranešėjai ir apie Eurofondo apžvalgą. Ta informacija buvo dar tam tikrą dalimi konfidencialiai, bet iš tikrųjų kai kurie skaičiai jau yra platinami visame Briuselėje. Aš atstovauju darbdaviams ir platesnė prasme socialiniams partneriams. Atstovauju jiems daugeliu Europos lygmens o tose organos ir taip pat valstybėse narėse. Iš tiesų, darbo jėgos pokyčiai yra labai rimta problema ir vienintelis atsakas yra inovatyvus požiūris į darbuotojų gyvenimą. Socialinių partnerių vaidmuo buvo paminėtas ne kartą, Krista tą padarė ir būtent dėl to Europos socialiniai partneriai dabar derasi dėl autonominių sutarčių, kuriuose būtų atsižvelgiama į darbuotojų senėjimą ir darbo perdavimą tarp kartų ar, ar solidarumą užtikrinamą tarp skirtingų kartų darbuotojų. Taip pat e, reikia pasakyti, kad įmonėms reikalingi darbuotojai visokiausių amžių. Jiems reikia ir sveikų darbuotojų turinčių gerus įgūdžius ir kurie būtų aktyvus, ką reiškia sveiki. Tai čia yra svarbios darbo sąlygos įgūdžiai yra susijęs su mokymus visą gyvenimą, o aktyvumas yra susijęs su asmens pasirengimu ir noru likti darbo vietoje iki e, vyresnio amžiaus. Aš labai džiaugiuosi, kad e, šioje apžvalgoje buvo paminėta, kad 89 procentai apklaustųjų yra patenkinti darbinę atmosferą savo darbo vietose. Tai yra labai svarbu, nes mes pusę savo gyvenimo praleidžiame darbo vietose. Bet čia reikia kalbėti ne vien tik tai apie e, vir, vis, kartu, tam tikros kartos darbuotojų e, požiūrį, mums reikia žiūrėti ir individualiu pagrindu žmonės, kurie dirba ir dirba tampa vis vyresni dirbdami tą patį darbą. Todėl, kad įvairiose gyvenimo etapuose žmogus gali atlikti skirtingą darbą. Ir skirtingose etapuose reikalingi kitokie dalykai, norint užtikrinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Čia reikėtų prisiminti tris žodžius. Tai yra lankstumas, judumas ir flexicurity vadinamasis lankstumo ir saugumo derinys. Lankstumas reiškia, kad darbo e, vietos užimtumas turi būti lankstus. Saugumas yra kvestionuojamas ne vieną kartą dabar, bet manau, mes jau periname nuo saugumo darbe prie užimtumo užtikrintumo ir prie galimybės įsidarbinti. Tai kad žmonės e, jaustųsi kontroliuojantis savo darbinį gyvenimą. Tai yra labai svarbu. O dabar dėl darbo valandų. Manau, kad šio tyrimo rezultatai tikrai nėra blogi, nes 54 procentai apklaustųjų teigia esantis patenkinti jiems tenkančių darbo valandų skaičiumi. Ir čia imu galvoti apie darbo ir asmenio gyvenimo pusiausvyrą. 81 procentas teigia patenkinti, esantis patenkinti savo darbo ir asmenio gyvenimo pusiausvyrą. Tai yra visai neblogas rezultatas, bet kita vertus. Ir atkreipim dėmesį į tai, kad vyrai nusteikia e, negatyviau negu moteris. Ir man atrodo, kad tai yra todėl, kad moteris visą laiką bando ieškoti ir randa būdų, kaip suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą ir šeimos reikalus. Ir kadangi laiko liko labai man nebedaug, tai pasakysiu du dalykus pabaigai diskusijoms. Būtent dėl to, kad keičiasi dabar darbo pobūdis, darbuotojai nori būti autonomiškesni, jie nori kontroliuoti savo darbą, dirbti taip, kaip jiems atrodo geriau, ypatingai jaunoji karta to nori, tūkstantmečio karta. Jie nekalba apie darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, nes jie nori arba dirbti, arba nedirbti. Tai jie tokios problemos, kaip kad darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą net neturi. Ir paskutinė mintis apie reglamentavimą apie teisės aktus. Reaguoju tai, ką sakė Tatjana, kad yra komisijos pasiūlymas, apie kurį dabar svarstome. Aš nesu įsitikinusi, kad labai daug pokyčių yra numatoma darbo vietose. Darbo rinkoje reikalingas yra labai aiškus konkretus reglamentavimas. Bet man atrodo, kad ir darbovietėse svarbu uh, ieškoti sprendimų. Mes galime e, tos sprendimus surasti ir darbovietės, ir ten e, nelik griežto reglamentavimo nereikėtų. Dėkui. Ačiū, Vladimirai. Komentavote Tatjanos pranešimą, ji galės po to sureaguoti. Minėjote taip pat saugumą ir lankstumą, ir turbūt Olė norės apie tai irgi pasisakyti. Taigi dėkuoju ir paskutinis mūsų komentator, paskutinė komentatorė yra Paula Panzeri. Ji yra vyriausioji politikos ir e, gynimo pareigūnė iš šeimų Europoje organizacijos. Dėkoju, dėkoju štai, kad Eurofondas ir Europos parlamentas mus šiandieną pasikvietė aptarti šią labai svarbę temą ir e, padiskutuoti apie šio tyrimo rezultatus. Aš keletą dalykų norėčiau paminėti apie tai, ką šiandieną aptarinėjame. Tiem, bet visų pirma, kofacija tai yra organizacija, kurią atstovauju. Tai yra organizacija įkurta 1958 um, metais ir mes atstovaujame 25 milijonams šeimų Europos Sąjungoje. Mes gilinomės į darbo ir privataus gyvenimo pusiausvyrą jau daug metų ir noriu paminėti, kad kartu su daug kitų nevyriausybinio organizacijų, kurios stovai šiandieną yra salėje, esame paskelbę dokumentą, kuris vadinasi 2015 m. Europos suderinimo paktas. Ten mes bandėme surasti, kaip būtų galima suderinti tos gyvenimo sektorius bandėme įvertinti tai, kas yra svarbiausia. Taigi ten yra kalbama apie slaugytojus, apie vaikų priežiūros paslaugas, taip pat apie e, moteris darbuotojas ir apie sprendimus darbo vietose. Viena iš temų, kurią mes ypatingai norėjome pabrėžti ir manome, kad reikėtų ją pabrėžti ir šiame pranešime, tai yra mokymasis visą gyvenimą ir darbo vaidmuo įvairiose gyvenimo etapuose. Uh, Europos parlamento rezoliucija buvo paskelbta ir mes dėkojam Europos parlamentui už tai, kad tokia didelė balsų dauguma priėmė šią rezoliuciją, kuri labai mums yra svarbi. Mes norime pasakyti, kad pusiausvėra tarp darbo ir asmenio gyvenimo nėra kažkokia prabanga, tai yra privalomas dalykas, tai yra teisė. Ne tik tai ji turi būti uh, užtikrinama jauniems tėvelėms, bet ir visiems darbuotojams. Taigi mums reikia pergalvoti, kaip turėtų atrodyti darbo rinka, ekonomika ir visuomenė. Taip pat mes manome, kad labai svarbu darbo ir asmeninio gyvenimo politikos teisės aktus laikyti apsaugos priemonę, kuri. Nes tie visi teisės aktai e, turėtų užtikrinti saugumą visoms šeimoms esančiams skirtingose situacijose nes šeima tikrai nėra kažkoks nekintantis darinys. Ji evoliucionuoja ir be to šeimų yra labai įvairių ir kiekvienai šeimai kyla skirtingi poreikiai. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie e, šeimas, kuriuose tėvai yra skirtingų tautybių. Pagalvokime apie vieno iš tėvų šeimą. Taip pat e, prisiminkime šeimas, kuriuose seneliai gyvena su tėvais ir su vaikais, ir tėvai privalo rūpintis ir vaikais, ir savo vyresniais tėvais. Taigi reikia sistemos, kuri galėtų padėti visiems šiems vyrams ir moteriams, visoms šioms šeimoms įvairiose gyvenimo etapuose. Buvo pasakyta, kad negalima rasti vienintelio sprendimo, kuris tiktų visiems. Aš su to visiškai sutinku. Ir taip pat norėčiau jungtis prie Europos parlamento ir paraginti Europos komisiją ateinančiais mėnesiais pristatyti dokumentų paketą, kuris būtų pakankamai ambicingas, kuris apimtų ir teisėkuros, ir neteisėkuros priemonės. Kalbant apie teisėkuros priemonės, tai čia galėčiau paminėti atostogų, tėvisės atostogų, motinystės atostogų ir slaugytojų atostogų taisyklės tokios atostogos turėtų būti užtikrinamos nepaisant e, to, koks yra darbuotojo e, statusas darbovietėje. Nes e, beveik visi darbuotojai privalo ko nors rūpintis. Na ir čia dar pereisiu prie keleto kitų minčių, kurias norėčiau Jums išsakyti. Tai yra tai, kad reikia organizuoti darbą. Darbas be garantijų, kiti dalykai e, tarsi ragina žmonės dirbti savarankiškai. Taip, savarankiškas darbas yra labai geras variantas, jeigu asmuo pats jį pasirenka, bet mes negalime siūlyti primiktinai darbuotojams m, mm, dirbti savarankiškai, nes iš tyrimo matome, kad 20 procentų, tik 20 procentų apklaustųjų teigia, kad jie rinkosi e, savarankišką darbą todėl, kad negalėjo dirbti kitokią formą. Bet to, kalbant apie paslaugas, reikia gal užtikrinti paslaugas vaikams, vyresniems žmonėms ir, ir žmonėms su negale. Ir jeigu tokių paslaugų oficialiai nėra teikiama, tuomet tais asmenimis turi rūpintis jų šeimos nariai. Dažniausiai tai būna moteris ir nuo to nukenčia jų darbo, koky, darbo kokybė, darbo sąlygos, labai dažnai jos turi išeiti iš darbo kartais yra renkamasi darbas pusę dienos, nepilnu etatu. Tai yra geras sprendimas, bet vėlgi jis yra geras tik tai tiems, kurie tokį variantą renkasi savo laisvą valią, bet ne tiems, kurie yra verčiami tą daryti. Taip pat yra galbūt ir kitų variantų darbo organizavimo e, srityje, kaip būtų galima padėti įvairiems darbuotojams. Toliau daugiau lankstumo galėtų būti numatant darbo pradžios ir pabaigos valandas. Čia galėtų būti daugiau lankstumo, kad nenukentėtų nei darbuotojas, nei darbdavys. Dar buvo daug kalbama apie skaitmeninimą ir prieš kelias savaitės vyko konferencija šią temą, kalbėjome apie išmanų jį darbą. Parlamentas irgi yra pasiūlęs įvairių pasiūlymų dėl e, skaitmeninio darbo, apie darbo iš namų yra kalbama, tokia galimybė dažnai siūloma. Dabar reikia galvoti, kaip pristatyti skaitinės technologijas ir darbe, tam, kad tos techno, skaitinės technologijos ne visai pakeistų, nepakeistų uh, E, įprastinės darbo organizacijos, kai žmogus yra darbo vietoje ir nebūtų pereita prie to, kad žmogus dirbs iš namų ir turės būti prieinamas darbdaviui 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę. Nes su skaitmeninėmis technologijomis iškyla ir tokia rizika. Tai reikia būti atsargiems, kad mes patys nenukentėtume nuo, nuo tų visų naujovių. Tai apie visą tai reikėtų pasvarstyti. Na ir Galbūt mano nuomonė šiek tiek skiriasi nuo prieš mane kalbėjusios pranešėjos. Mes džiaugiamės, kad kai kuriuose įmonėse yra rodoma labai sveikintina patirtis, ten sudaromos sąlygos darbuotojams, kurios yra tinkamos ir tą patirtimį galima būtų pasidalinti ir su kitomis įmonėmis. Bet mes manome, kad reikalinga sistema, kuri apsaugotų darbuotojus, ypatingai pažeidžiamus darbuotojus. Tai būtų labai pravartu. Tai tuo ir baigsiu, bet norėčiau pasakyti, kad reikia kalbėti tiek apie teisėkuros, tiek apie neteisėkuros priemonės. Ačiū. Thank you, Paolo. Ačiū, Paulo, už tokį puikų pristatymą. Dešimt minučių dabar liko, nes mes baigėme kaip tik laiku. Aš pasinaudosiu pirmininkės prerogatyvą, nes aš norėjau tikrai, Ole, e, tau suteikti dar dvi minutės pakomentuoti viską, ką tu girdėjai. E, ir paskui pradėsim toliau diskutuoti. Ačiū. Aš atsakysiu apie fleksi saugumą. Man atrodo, kad tai yra labai įdomu. Aš pats e, buvau pranešėjęs tą temą prieš daug metų. Ir e, labai didelė dauguma tada balsavo už lankstaus saugumo sistemą. Bet aš taip pat turiu pripažinti, kad e, tas lankstusis saugumas tam tikra prasme ir toliau yra taikomas Europos komisijoje bet Europos parlamente ta koncepcija iš esmės mirė. Viena iš priežasčių yra ta, kad yra labai sunku kalbėti apie lankstų saugumą, jeigu nėra sukurta gera saugumo sistema. Žmonės turi jaustis saugus, kad galėtų būti lankstesni, bet kad jaustumėsi saugus, turi turėti pakankamas pajamas, pakankamas e, nedarbo išmokas, jeigu staiga netektum darbo galimybę e, gauti reikalingą išsilavinimą, kad galėtum e, būti lankstus darbo rinkoje. Vėlgi galiu pasakyti, kad Danijoje yra maždaug 2,6-2,7 milijonų žmonių darbo jėga. Trečdalis tų žmonių, trečdalis kiekvienais metais keičia darbo vietą. Žmogus tiesiog sako, man nebepatinka tas darbas, noriu kitokio. Tai jokia problema nes jie gali gauti nedarbo išmokas, iš kurių gali mėnesį ar du pragyventi, o paskui gali rasti naują darbą. Bet aš taip pat žinau, kad e, tokia sistema neveikia kitose valstybėse. 20 milijonų žmonių yra bedarbiai. Ir dabar mes kalbam apie tai, kad darbo rinkoje žmonės turėtų būti lankstesni. Aš manau, kad tie žmonės pirmiausia 20 milijonų tie nori būti lankstus, bet gal reikėtų pagalvoti, kaip sukurti visose valstybėse narėse deramą socialinės apsaugos sistemą, kuri pasirūpintų tomis pažeidžiamomis grupėmis, kaip jūs kad kalbėjote, nes tai yra būtina. Ir aš nemanau, kad e, e, geros praktikos pavyzdžiai gali leisti išspręsti tokius sunkumus ar kad įmonės lygmenių kažkas gali būti padaryta. Aišku, reikia kažkokio reglamentavimo, nebent socialiniai partneriai gali rasti kitokių sprendimų tomoms temomis, nes tai būtų geriausias sprendimas ir aš didelę dalimi už jį pasisakau. Tačiau jeigu jūs norite, kad žmonės būtų lankstus, tai tada sukurkite saugumo sistemą, kuri būtų labai lanksti. Ačiū. Ačiū, Olė. Dabar uh, žodžiai klaus. E, <laughs> dabar laikas klausimas ir komentarams. Visų pirma, prašau. Uh, E, prisistatyti. Ačiū. Kenneth Fagan, Junktinės karalystės Manchesterio universiteto atstovė, e, konsultacinės tarybos narė. Aš norėčiau, e, kad pasakyti, kad man labai patinka ši darbo atvarkė apie subalansuotą darbą. Ir norėčiau pateikti klausimą dėl moterų vadovybėje. Yra problemų, yra darbo tvarkių ir problemų, kurias jūsų fondas galėtų šiek tiek panagrinėti. Mes daug esam girdėję apie tai, ką moterys, e, ką galime pasakyti apie moteris esančias vadovybėse. E, moteris atliekančios vadovavimą į darbą turės greičiausiai mažiau vaikų, e, atlyginimų skirtumas pradeda mažėti, kai yra pasiekimas tam tikras lygis ir dažnai yra sukūriamas darbo sąlygos skirtos uh, moteriams atskirai atskiros vyrams. Kartais tie niuansai gali būti labai pažeidžiami. Uh, vadinamasis stiklinės stiklinės lubos vadinamosios, trapios lubos yra nustatytos moteriams kilti ir jeigu tos lubos yra pažeidžiamos, jos patenka ant bedugnės krašto. Uh, Bet to mes suprantame, kad tos moteris neretai e, susiduria su didelė įtampa susiformavusią dėl visuomeninių paslaugų, tokių kaip švietimas, sveikata ir panašiai. Gerai, jeigu moteris pasiekia vadovybės lygmenį, bet jeigu norime, kad jų karjeros vyktų sklandžiai ir paslaugos būtų teikiamas, mes turime labai atidžiai pagalvoti apie jų darbo sąlygų gerinimą. Mes negalime to traktuoti kaip e, tam tikros kategorijos moterų privilegijos. Ačiū, ar dar yra klausimų? Ačiū. Luiza Prištė tai iš Portugalijos. Turiu klausimą Tatjanai. Jūs pripažinote poreikį, kad reikia pri, pripažinti neapmokamo darbo vertybę. Tai turi būti mūsų politikos tikslas, su jumis visiškai sunku. Klausimas toks, kaip jūs siūlo tą padaryti? Ar galite papasakoti šiek tiek plačiau apie pasirinktą kryptį, apie politinės diskusijas, apie globos, slaugos pripažinimą, pavyzdžiui. Ačiū, jeigu būtų dar trečias klausimas ar komentaras, galėtume jų išklausyti. Taip, prašau. Ponas Jensen. Mane suneramino kai kurie šiandien girdėti skaičiai. Šiandien iš ryto girdėjome, kad 85 darbuotojai, procentai darbuotojų yra patenkinti savo darbu. Šyrit mums buvo taip pasakyta, 85 procentai. Tačiau šiandien po pietų girdime kitokius skaičius. 25 procentai darbuotojų mano, kad jų darbas kenkia jų sveikatai. Tie skaičiai e, atrodo nesuderinami. Ar galėtumėt pakomentuoti? Ačiū. Žodis Tatjanai ir norit atsakyti. Noriu tik tai pasvarstyti Vladimiros mintis dėl to, kad nereikia daugiau reglamentų. Jūs žinote, kad e, be reglamentų egzistuoja ir direktyvos, kurios yra lankstesnės, e, jos lankščiau reglamentuoja mūsų gyvenimą. Politinės pozicijos klausimas tai yra. Aš esu iš kairiųjų pusės, kaip jau sakiau, parlamente mūsų, mano frakcijos pozicija yra tokia. Reikia daugiau reglamentavimo, reguliavimo, teisingumo ir socialinės erdvės rytyje. Ne, disbalansas yra sukurtas ne tik prekybos rytyje, bet ir tame, kad nėra tvarkos minimaliuose atlyginimuose, užimtumo, socialinio gyvenimo e, šakose. Dėl tos priežasties tokie sprendimai kaip e, Brexit ir panašiai yra priimami. Mes turime patys nuspręsti, ar mums reikia daugiau reglamentavimo ar ne. Ar galime leisti kiekvienai valstybei eiti pasirinktų keliu. Aš jau sakiau, kad mes turime aiškę poziciją. Vis daugiau ir daugiau frakcijų uh, net iš parlamento dešiniosios pusės pripažįsta, kad e, socialinėje gyvenimo pusėje turime sukurti daugiau reglamentų. Jūsų klausimas dėl neapmokamo darbo. Mes labai daug ko siūlome ir negalėčiau jums visko išdėstyti. Jūs galite perskaityti mūsų pranešimą, jame pateikta daug įvairių pasiūlymų apie e, slaug, aplinkos e, direktyvą. Apie tai kalbėsim plačiau, kai bus pateiktas komisijos teisėkuros pasiūlymas. Mes dabar jau laukiame ir e, žiūrėsim, e, kada komisija malonės parengti šį dosiją galutinai. Vienas iš sprendimų čia yra vadinamieji slaugos, vadinamosios slaugos paskolos ar kreditai. E, laikas panaudotas slaugai ir globai galėtų būti įtrauktas skaičiuojant pensijas ir panašiai, siūloma skirtingų mechanizmų. Ačiū, Tatjana, puiku. E, Grete ir ji turėtų vieną klausimą atsakyti. In, in kind of working... Tokiamis, tokiuose darbo sąlygo apžvalgose, kai klausime, ar žmogus yra patenkintas darbu darbo vieta, visuomet skaičiai būna aukšti patenkintų skaičiai visada būna dideli. Tai yra klausimas, kurį žmonės dažnai pozityviai atsako, bet jeigu pradedi lysti šiek tiek giliau, išriškėja nemažai sunkumų, problemų. Todėl tokios apklausos nėra neprieštaringos. Mes į tuos skaičius žiūrime, bet bandome vertinti ne tik pasitenkinimo lygmenį, bet ir visą eilę kitų momentų, kad suprastumėm, kaip žmonės jaučiasi dėl darbo sąlygų. Ir bandome tiesiog viską sudėti į vieną vietą. Dėl to, ką klausė Kolet apie moteris vadovybėje, noriu pasakyti, kad tokį tyrimą jau esame pradėję ir išvadų turėsime daugiau netrukus. Ačiū Grėtė, ačiū už e, svarbią informaciją viešame dokumente. Man atrodo, kad šiandienos diskusija buvo labai įdomi, buvo iškelta daug įdomių klausimų. Manau, kad tai ženkliai prisidės prie mūsų politinių sprendimų. 16 valandų aš džiugiuosi, kad baigėme laiku. Dėkoju kolegoms tribūnai ir auditorijai.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 jo neviršyti. Dėkoju, kad e, jūs dar vis kantriai likote šioje salėje. Kas? Aš esu Euro e, Found valstybos nary, valdybos narys, man labai malonu visuomet e, apsvarstyti naują darbo sąlygų tyrimo apžvalgą įvertinti su kauptų e, ir pristatytų duomenų svarbą politikams, vyriausybėms, socialiniams partneriams, nekantraujant laukti atitinkamų prasėdančių diskusijų šiomis temomis, kurių dažnai vyksta ir sudėtingų kuomet pasirodo tyrimo rezultatai. Aš esu tiek Eurofondo valdybos narys, tiek e, turiu galimybę stebėti vykstančius procesus iš šiek tiek atokiau. Taigi, svarbiausia, dabar mes skirs, skirsime dėmesį aspektams susijusiam su to, kaip tyrimo rezultatais naudojamasi politinėse diskusijose siekiant pagerinti darbų kokybę, darbo vietų kokybę, geriau suderinti profesinį ir asmenį gyvenimą. Įvertinti, kaip yra mūsų vizijas bandoma įgyveninti. Taip pat mes pamėginsime įvertinti padėtį ir už ES ribų. Taigi dabar mūsų uh, tribūną esančių prelegentų, paprašysiu per kelias mintes trumpai pristatyti savo pozicijas ir e, taip pat e, jų sąsajas su Eurofondo tyrimų rezultatais. Aš pradėsiu nuo Barbaros, ji yra viena iš labiausiai patyrusių mūsų fondo darbuotojų ir galbūt ji galėtų papasakoti apie tai, kokią įtaką daro mūsų fondo tyrimų rezultatai e, sprendimų prieimimui ES lygių. Ačiū Hermanai, aš esu Barbara Gestenberga, esu e, Euro fondo e, valdybos narė, viena iš direktorių, taigi esu gerai susipažinusi tiek su šio tyrimo rezultatais, tiek ir su kito pobūdžio tyrimais, kuris atlieka Eurofondas. <clears throat> Manęs paprašė papasakoti apie tai, kaip mūsų tyrimo rezultatais yra naudojamas. Aš manau, kad Tiek komisijos, tiek parlamento atstovai, kalbėdami šiandien dažnai minėjo ir mes labai džiaugiamės tai girdėdami, kad ir kaip ir kada jie pasinaudoja mūsų tyrimų rezultatais, diskutuodami apie Europos socialinių teisų ramstį. Ypač kuomet buvo Eurofondas paragintas dar daugiau investuoti į darbo sąlygų, darbo kokybės stebėsime. Europoje dar noriu paminėti pranešimą, e, kuris buvo rengiamas Europos parlamente siekiant e, užtikrinti geresnį profesinį ir asmeninio gyvenimo suderinamumą Europos Sąjungoje. Taip pat buvo naudojamasi mūsų tyrimo dėl darbo sąlygų kokybės išvadomis. Tai yra tik du pavyzdžiai, tačiau mes labai sistemingai stebime, kaip politinėse dokumentuose atsispindi mūsų apžvalgos, mūsų tyrimų rezultatai. <clears throat> Jeigu vertintume 2010-aisiais atliktą atitinkamą darbo sąlygų tyrimą, tai jau 14 metų pabaigoje žinojame, kad daugiau nei 150 politinių dokumentų, kurie rengiami ir tvirtinami ES lygmenių, buvo rengiami naudojantis mūsų tyrimo rezultatais, taip pat tarptautinės organizacijos EBPO, e jais naudojasi kitos agentūros EU e OŠA, pavyzdžiui, taip pat Vilniuje veikiantis lyčių lygybės institutas naudojasi mūsų tyrimo darbo sąlygų rezultatais, e, e, siekdami renk, e, parengti ir rengdami savo lyčių lygybės indeksą. Taigi tiek bus informacijos kol kas. Iš mano pusės ačiū <clears throat> Dabar steiksiu žodį kaimynui Tom Beivers, kuris yra MKO e, vadovas. E, trumpai paprašysiu jį prisistatyti, paaiškinti, ką veikia jo organizacija, kaip yra susijusi su Eurofondo tyrimais ir rezultatais. Ačiū, Hermanai. Daugumai iš jūsų žinote, e, MKO yra ES ministrų tarybos užimtumo socialinių reikalų tarybos konsultacinė organizacija. Daugiausiai mes teikiame savo patarimų ir konsultuojame dėl Europos semestro, siekiant parengti komisijai tinkamas specifinės rekomendacijas valstybėms narėms. Ir štai, pavyzdžiui, vakar komisija paskelbė bendrą užimtumo ataskaitą, jos rekomendacijų projektą eurozonai ir EPSCO taryba tikiuosi, kad e, vėliau sugebės remdamasi mūsų rekomendacijomis e, parengti atitinkamus e, nutarimų pasiūlymus ir juos priimti. Taip pat mes atliekam atitinkamą analitinį darbą, remdamėsi faktais grindžiamų požiūrių Europos semestro kontekste, o Eurofondas veikia tokiais labiau bendresniais pagrindais, tačiau jo veikla ir timo rezultatai mums yra labai naudingi ir svarbus, kadangi naudojamės jais kaip šaltiniais, e, atlikdami savo bendrą įvertinimą ir užimtumo e, rezultatų e, padėties stebėseną turime sižvelgti ir į darbo sąlygų kokybės lygmenį. Žinoma, mes dalyvaujame taip pat ir diskusijose dėl socialinių, socialinių teisų ramščio. Jis šiandien buvo nekarta minėtas, akivaizdu, kad ir šio klausimų diskusijos turi vykti labai išsamios. Todėl čia taip pat pasitelkėme tyrimo išvadas ir užimtumo komiteto bendra nuomonė e, paskelbta su socialinių reikalų komitetu. Taip pat joje teigiama, kad socialinių teisų ramstis turi išlikti Europos semestre, kadangi jis pasitvirtino, jo naudojamas pasitvirtino, jis gali būti laikomas lankščia priemonė siekiant pagerinti darbuotojų darbo sąlygas ir jų kokybę. Žinoma, puikiai suvokiame, kad visko ant vieno kurpalio mauti negalime ir turime aiškiai atskirti ES įgaliojimų lygmenį e, nuo valstybių narių ir taip pat ir ES e, kontekste tas įgaliojimų lygmuo e, sviruoja, todėl mes sieksime parengti bendrus e, Europos darbo sąlygų darbo tvarkės e, matmenis. Tiek tarptautinė darbo organizacija, tiek BPO dabar svarsto panašus dalykus tam, kad būtų galima nustatyti tarptautinius standartus darbo sąlygų, nepažeidžiant valstybių narių ES nacionalinių įgaliojimų. Ir aš dabar norėčiau kreiptis į poną Stefaną skarpetą ir užduoti jam tą patį klausimą, paprašydamas trumpai pristatyti savo veiklą EBPO ir kaip yra susijusi su Eurofondo atliekamų tyrimų rezultatais. Ačiū Hermanai, laba diena. Aš esu Stefanas Karpėta, su atsakingas EBPO už užimtumą, <clears throat> darbo sąlygas, socialinius klausimus, taigi e, mano veiklos rytis apriepia taip pat migraciją, sveikatos apsaugą, socialinius aspektus. Darbo sąlygas man labai malonu šiandien diskutuoti su jumis šioje konferencijoje apie svarbiausias e, šeštojo Europos darbo sąlygų tyrimo išvadas. Ankstesnės diskusijos buvo pakankamai įdomios, todėl noriu pabrėžti šio tyrimo svarbą taip pat ir mūsų veiklai EBPO kontekste. Šiek tiek vėliau papasakosiu apie mūsų rengiamą darbo kokybės užtikrinimo sistemą ir ją rengiant mes labai išsamei ir plačiai naudojamės šio darbo sąlygų tyrimo rezultatais. Darbo kokybė yra labai svarbi bendroje darbo rinkos strategijoje e BPO, kuri jau pradėta įgyvendinti nuo 2006 metų, siekiant iš naujo įvertinti darbo sąlygų situaciją. Žinoma, mes siekiame, kad būtų sukurta kuo daugiau kokybiškų darbo vietų, tačiau, žinoma, dar esame pakankamai toli nutolę nuo šio tikslo, todėl tyrimo rezultatai padeda mums įvertinti darbo rinkos padėtį BPO šalise, ne tik kalbant apie darbo vietų skaičių, tačiau taip pat ir apie jų kokybę ir todėl mes atlikdami savo reguliarų darbo rinkos politikos įvertinimą ir įvertindami atitinkamas politinių sprendimų galimybės ir įvairias opcijas siekiant kurti naujas darbo vietas ir kokybiškas darbo vietas Europoje, remiamės tyrimo rezultatais. Anksčiau buvo paminėta, kad mes esame paskelbę du skyrius savo užimtumo apžvalgos BPO. Tačiau e, anksčiau dar šiais metais BPO užimtumo ministrai savo sustikime e, suteikė mūsų strateginiai e, sistemai daug platesnius įgaliojimus. Dabar galime apriepti tokius aspektus kaip darbo rinkos e, atsparumas, darbo santykių ir sąlygų e, kokybė, todėl būtent darbo rinkos, darbo sąlygų kokybės tyrimo rezultatai čia labai gerai atitinka mūsų BPO veiklos pobūdį. Dabar žodis Tarptautinės darbo organizacijos atstovė ponė Tomė ir klausimas yra tas pats, prašymas prisistatyti ir papasakoti apie sąsajas su Eurofondo tyrimo rezultatais. Ačiū už kvietimą dalyvauti šioje konferencijoje. Aš dirbu darbo ir darbo kokybės departamente tarptautinės darbo organizacijos ir mūsų departamento pagrindinis tik, tikslas yra susijęs su darbo sąlygų gerinimu, naujų darbo vietų kūrimu ir e, TDO deramų darbo sąlygų užtikrimo darbo tvarkėje ir yra atsižvelgiama tiek į darbo vietų kokybę, tiek ir jų kiekį. Mm, panašiai kaip ir e BPO mes vertiname ne tik naujausias tendencijas susijusias su darbo sąlygomis ir kitais aspektais, tačiau taip pat vertiname ir e, galimybės e, institucijoms priimti tam tikrus politinius sprendimus, kurie būtų naudingi, siekia ne tik padidinti darbo vietų kokybę, tiek ir nepakenkti darbo rinkos veiksmingumui, efektyvumui. Taigi mes bandome čia užtikrinti atitinkamą pusiausvyrą tarp e, kokybės ir efektyvumo darbo rinkoje. Norėčiau paminėti keletą naujausių mūsų veiklos sričių. Mes vertiname, kaip pasaulyje keičiasi darbo ir gamybos pobūdis, kokią įtaką e, tie pokyčiai daro darbo sąlygų kokybei, verslo subjektų veiklos e, efektyvumui. Taip pat viską vertiname tiek darbuotojų gerovės e, požiūrių, tiek ir atsižvelgiame į poveikį verslo subjektams minėtų pokyčių greitai e, paskelbsime naujausią ataskaitą apie darbo užmokesčio lygį pasaulio mastu, remdamiesi keliais svarbiausiais atlyginimų nustatymo rodikliais, pateiksime informaciją apie darbo užmokesčio vidurkį ir pasiskirstimą atskirose darbuotojų, pagal atskiras darbuotojų grupės, taip pat e, vertinsime naujausius pokyčius atlyginimų mokėjimo politikos srityje ir sąsąją su darbo sąlygų kokybė. Mes suvokiame, kad vertindami darbo užmokestį, darbo užmokestis ir atlyginimas yra labai svarbus lygmuo siekiant įvertinti visapusiškai darbo kokybę, tačiau negalima pamiršti ir kitų aspektų. Būtent todėl mes nusprendėme bendradarbiauti su Eurofondų organizacija tam, kad galėtume kartu bendromis pastangomis išplėsti geografinę Eurofond e, darbo sąlygų tyrimo apriepti. Taip pat dirbame ir dar trijose šalise, tai yra Kinijoje, JAV ir Korejoje. Uždavėte klausimą apie tai, kaip mes naudojamės darbo sąlygų tyrimo rezultatais ir išvadomis, kiekvieną dieną tą darome. Vieną pavyzdį noriu pateikti, jis yra susijęs su šiuo metu vykdomu pasirengimu, siekiant nustatyti tarptautinius standartus, kuris būtų užkirtamas kelias priekabiavimam priekabiavimui darbo vietoje ir e, būtent vienintelis šaltinis, kuriuo mes remiamės, atitinkamus standartus rengiami, yra šis e, darbo sąlygų kokybės tyrimas ir jo rezultatai. Moreikės dabar noriu paprašyti pristatyti taip pat savo darbą. Ir papasakoti, kaip jūs naudojatės Eurofondo tyrimo rezultatais. Ačiū. Štai, kad vėl galiu kalbėti šiame renginyje. Aš esu Europos parlamento užimtumo komiteto vicepirmininkė. Mūsų darbo tokie svarbiausi klausimai yra užimtumas ir socialiniai reikalai, taigi kalbant trumpai ir aiškiai aš pasakyčiau, kad e, Eurofound e, priklauso mums, nes užimtumo komitetas <clears throat> turi vairias struktūras, su, kurie, su kuriamis bendradarbiauja. Ir galėčiau pasakyti, kad Eurofound yra mūsų tyrimų institutas. Tai reiškia, kad mums kiltų rimtų problemų. Jeigu norėtume įtraukti tam tikrus mūsų svarbius klausimus į savo darbo atvarkę ir jeigu neturėtume faktų, skaičių su viso, visos kitos papildomos informacijos, kurią galima mums suteikti Eurofound. tam, kad tie klausimai į tą darbo atvarkę patektų, kad mes pasiektume užsibrėžtų tikslų. Kartais atsitinka taip, kad mes paprašome Eurofound pateikti mums tam tikrus skaičius ir faktus. Ir turiu paminėti, kad dauguma mūsų rengiamų pranešimų yra grindžiami tiesiogiai labai kvalifikuotų Eurofound atliekamų tyrimų rezultatais, <clears throat> kuriuos mes po to perkeliame į politinį lygmenį. Tačiau mes neteikiame jokių nurodymų arba įsakymų tą informaciją suteikti ir būtent dėl to mūsų tarpusavio santykiai yra labai glaudus, taip pat palaikome glaudžius tarpusavio santykius su OŠA, kitomis mokslinio tyrimų struktūromis ir institucijomis, tarnybomis, tačiau manau, kad per labai sudėtingą laikotarpį vertinant ES istoriją, galime pasakyti, kad Eurofond tikrai mums sutikė labai svarbios įdomios informacijos. Vieną pavyzdį pateiksiu prieš metus ar prieš du, jau dabar nebepamenu, nes metai bėga ir visuomet mes gyvename krizės sąlygomis, tačiau Tie Eurofound pateikti duomenys atskleidė, kokia skirtinga situacija yra atskirose valstybėse narėse, apie tai kalbėjome šiandien ryte ir toliau tebe kalbame, minėdami socialinio dialogo poveikį ir konkrečius rezultatus, pavyzdžiui, derantis dėl kolektyvinio darbo sutarčių, nes Valstybės narėse, kuriuose egzistuoja kolektyvinių darbo sutarčių dėrybų galimybės, sugebėjo lengviau įveikti krizę labai sudėtingomis sąlygomis. Aš manau, kad tos valstybės, kuriuose socialinės partnerystės modelis anksčiau neegzistavo, patyrė um, daug rimtesnių problemų bandydamas veikti krizę, nei tos, um, kuriuose tokia tradicija egzistuoja jau pakankamai ilgą laiką. Taip pat naudojamės uh, Eurofound tyrimų rezultatais, kuomet uh, svarstame su um, investicijomis susijusius uh, klausimus, dalykus, stendalėsi sustiprinti tiek valstybės narės ir visą Europos Sąjungą būtent tuo met šio tyrimo rezultatų nauda pasijunta labiausiai. Taigi Eurofond darbotvarkė iš tiesų mums yra labai naudinga ir tik praėjus tam tikram laikui. Mes suvokiame, kad būtent Šiam klausimam reikia skirti pakankamai daug dėmesio, mes labai gerbėme vieni kitus ir kartu sugebame bendrauti tarpusavyje, pasisemti vieni iš kitų įkvėpimo, naudodamės atitinkamais skaičiais ir faktais. Suteiksiu žodį antrą kartą mūsų kalbėtojams, o po to žodis salėje esantiems. Gal visų pirma, Barbaros norėčiau paprašyti atsakyti į gana erzinantį klausimą. Jeigu peržiūrėtumėte tyrimą, jūsų asmeninė nuomonė, kokias pagrindinės politinės pamokas būtų galima išmokti iš jo? Jau girdėjome keletą kolegų, kurie kalbėjo apie darbo ir asmeninio gyvenimo E, suderinamumo, 81 procentas apklaustų yra juo patenkinti, bet 19 procentų ne. O jūs kaip labai objektyvi žinovė, kaip manote, kokios politinės pamokos būtų aktualiausios iš šio tyrimo? Ačiū, Hermanai. Prieš atsakydama į klausimą noriu pasakyti Maritai, kad man buvo tiesiog muzika mano ausims kai sakėte, kad e, Eurofondas yra jūsų tyrimų institutas, mes labai norime tokiu būti ir mes ir, ir siekiame teikti įrodymus, kurių reikia jums, kad jūs galėtumėte ateityje kurti reikalingas e, te, politinės priemonės. Aš dar paprotestuosiu, mūsų irgi čia yra tyrimų institutas. Na taip, taip, mes esame moks, tyrimų institutas ir socialinių partnerių ir Europos komisija be abejo palaikome ir tarybą. Grįžtant prie klausimo dėl politinių žinučių. Norėčiau grįžti prie vieno dalyko, ką šį rytą paminėjo Agnesė. Tai buvo vienas iš pirmųjų dalykų, ką ji pasakė ir man atrodo, kad tai yra svarbiausia. Ta norėtume, kad išsineštumėte namo. Tai yra faktas, kad nėra tobulų darbų ir bet koks darbas, darbo vieta gali būti tobulinama pagal tuos septynis kriterijus, kuriuos mes įvardyjome. Ir tikiuosi, kad per daug jums nuobodu nebus. Mes kalbėjome jau apie darbo kokybės kriterijus, kuriuos įvardyjome bet ne visada būna lengva juos suprasti, tai net jeigu pasikartosiu, vis tiek norėčiau paaiškinti, ką turiu galvoje. Paimkime, pavyzdžiui, populiariausius darbus. Ir įsižiūrėkime gerai. Jie iš pirmo žvilgsnio atrodo labai patrauklus. Atsimenate, mėlyna spalva yra, yra labai gera ir ES vėliava yra tos spalvos, tai tokia spalva tarsi nu, nu, nuspalvinti ir tie darbai. Bet Ten yra ir blogų dalykų, darbo intensyvumas, pavyzdžiui, nes darbo krūviai ten yra labai didžiuliai, reikia dirbti labai greitai, reikia pildyti labai daug įvairiausių užduočių ir taip pat darbo valandos yra ilgos, dažnai reikia, tenka dirbti po darbo valandų, tai net jeigu mes tuos darbus vadinsime populiariausiais, geriausiais darbais, vis tiek yra galimybių tobulėti ir jiems. O kiti darbai, kur viskas atrodo labai paprasta ir įtampos mažai, tai vėlgi penkiais kriterijais iš septynių jie gali būti vertinami kaip geri darbai, bet ten reikia nelabai daug įgūdžių, tai nėra labai kvalifikuoti darbai ir taip pat pajamos iš tų darbų nėra labai geros. Taigi vėl atrodo tarsi gera situacija, bet yra kur tobulėti. Žinoma, jeigu reikėtų numatyti prioritetus, į ką reikėtų visų pirma susitelkti, tai aš pasiūlyčiau visų pirma pažiūrėti į tuos darbus, kurie, kurie buvo įvertinti kaip prastos kokybės darbai. Ten grafuose jie pažymėti visai nemėlyną spalvą, o oranžinę. Ir tai reiškia, kad tose darbose tobulinimo darbo sąlygų ir reikia ir yra galima tai padaryti. Ir taip pat reikia sudaryti sąlygas žmonėms išeiti iš tų blogų darbų į kitus. Ir tai, aišku, gali būti ir gera žinutė, ir bloga žinutė. Ir čia noriu pastebėti tai, kad mes e, nustatėme, kad labai daug žmonių dirba pagal laikinas darbo sutartis. Ir aišku, tai gali būti tarsi tramplinas tokie darbai, pereinant į geresnius darbus, bet vėlgi ir šioje srityje reikėtų politinių veiksmų. Na ir antra mano mintis yra štai kokia. Jeigu vertinsime darbo kokybę labai išsamei ir jeigu atskirsime tos septynis kriterijus, tai reikš, kad turėsite labai daug atskaitos taškų, nuo ko būtų galima pradėti gerinti situaciją tai taip pat reikš, kad nėra vieno sprendimo, kuris tiktų visiems, tarsi mygtuko, kurį paspaudžiu ir automatiškai perinu nuo blogos situacijos prie geros. Bet e, kitaip yra, yra labai daug e, politinių sričių, kur galima tobulinti teisėkurą, e, teisį reglamentavimą ir, man atrodo, daug kur galima tobulėti ir iš esmės tai yra gera žinia. Ačiū, aš dar Marita, jums norėčiau suteikti žodį. Girdėjome, kaip Barbara aiškino apie tai, kad e, dalis žmonių dirba prastos kokybės darbuose, prastose darbuose ir kokios gali būti perspektyvos tokiems žmonėms, ir, nes galima uh, manyti, kad e, tokiuose darbuose dirbantys žmonės prie kitų sunkumų prisideda, pavyzdžiui, jie turbūt balsavo už Brexit. O kaip dėl kokybiškų gerų darbų, ar jūsų nuomonė ten yra kur tobulėti Europoje? Taip, be abejo. Pokyčių reikia. Ir geresnių rezultatų reikia. Šį rytą pradėjome savo susitikimą gana nelinksma gaida, sakydami, kad e, yra daug nepatenkintų, yra daug piktų, daug kas jaučiasi ir dažniausiai tas jų jausmas yra teisingas, kad jie niekam nerūpi. Jie jaučia, kad niekam nerūpi jų gyvenimo kokybė, profesinio gyvenimo kokybė. Ir mes kūrėme sistemas, sudarome aplinkybės, kurios iš tiesų yra neigiamos, nes dėl jų žmonės atsiduria tokioje padėtyje, kurie privalo kovoti vieni su kitais dėl geresnio gyvenimo. Ir be to nepamirškime apie socialinį dempingą ir apie tai, kad e, komandiruojamų darbuotojų direktyva turi būti įgyvendinta tam, kad nebeliktų tiek daug konkurencijos tarp valstybių narių ir darbuotojų įvairiose valstybėse narėse kai vienose valstybėse atlyginimai yra labai maži ir darbo kokybė yra, darbo kokybė yra prasta, nes e, reikia dirbti labai rizikingomis sąlygomis ir panašiai. Taigi mes turime kovoti ir konkuruoti ne patys su savimi vieni, vieni tarp kitų, bet su kitomis pasaulio šalimis. Ir reikėtų žiūrėti, kas sekasi jiems ir bandyti tą perkelti pas mus. Ir jeigu galėčiau supaprastintai apibūdinti kelias šiaurės valstybės, kelias rytų valstybės yra iš jų visų ko pasimokyti. Tie, kurie dalyvavote visą laiką konferencijoje, prisimenate, kad ponas Pirinskis iš tos pačios frakcijos kaip ir maniškė, sakė, kad taip, dabar yra tarsi kepami kabutėse išsilavinę žmonės, Europos rytuose ir jie yra eksportuojami į kitas Europos vietas, ten, kur jų laukia geresnis gyvenimas ir geresni atlyginimai. Ir tuo pačiu metu vyksta tų asmenų eksportas, kurie yra pasirengę čiupti bet kokį darbą, kad ir už patį mažiausią atlyginimą, jiems svarbu apskritai gauti darbą. Ir šito judėjimo kryptis irgi yra ta pati - iš Europos rytų į vakarus. Ir jeigu mes nerasime būdo, kaip sukurti pusiausvirą, tokie, tokios neligybės e, gali privesti visą Europą prie tokios situacijos, kurioje iškilo Donaldas Trumpas. Mes tikrai nesame ta vieta, kurioje nėra neapykantos ir ne, yra neįmanomi pavojingi konfliktai tarp visuomenės narių. Man atrodo, kad nuo mūsų pačių priklauso, ar mes pamatysime, kur yra didžiausi poreikiai ir kaip padaryti, kad išsilavinę žmonės norėtų likti namuose savo šalyse. Ir taip pat reikia būti atsargiems, kad nepaskatintume rasizmo ir nedemokratinių nuotaikų kitose Europos Sąjungos dalise, kai darbuotojai žiūri į, į darbuotojų, tai yra darbuotojai iš rytų Europos, kurie atvažiuoja į vakarus ir ten tarsi pavogė vietinių gyventojų darbo vietas jeigu tokios nuotaikos įsivyraus, tai bus tikrai labai pavojinga. Na ir aš labai tikiuosi, kad Europos parlamente sulauksime daugumos palaikymo ir taip pat tarybos lygmenių, kad galėtume visi garsiai išreikšti, kad taip reikalinga darbuotojų komandiravimo direktyva, bet reikia ir sudaryti sąlygas kvalifikuotiems darbuotojams darbuotojams iš rytų vykti į kitas valstybės, nes jie juk sumoka už savo mokslus arba už kai kuriuos sumoka valstybė ir jie tada išvažiuoja. Ir tokių žmonių yra labai daug. Nes milijonai turbūt žmonių Europoje mano, kad jie yra tarsi nematomi, niekam nerūpintis. Ir kad jiems Europa nieko nepadeda, jos tarsi nėra tai iš tikrųjų tie rezultatai man atrodo gazdinantis. Turiuomenyje JAV rinkimų rezultatus ir jeigu mes nesimsime žingsnių, tai rezultatai čia gali būti dar baisesni. Na ir dar keletas dalykų, kas dabar yra numatyta užimtumo komiteto darbo tvarkėje, tai vienas iš jų yra darbuotojų komandiravimo direktyva, taip pat kancerogenų direktyva. Nes čia irgi kai kurios valstybės narės rytuose, ES rytuose, negali daryti tokio pat aršaus spaudimo įmonėms, kad jos spręstų aplinkosauginius klausimus, darbo aplinkos kokybės klausimus, nes tos įmonės funkcionuoja netokiame palankiame ekonominio kontekste kaip įmonės kitose šalise. Reikalinga pusiausvėra. Ir jeigu mes jos nepasieksime, tai tik daugės nekvalifikuotų darbo vietų ir daugės įpykusių piliečių. Ir labiausiai pyks tie, kurie negalės prasimušti į darbo rinką ir taip pat pyks tie, kurie yra darbo rinkoje, bet dirba labai prastomis sąlygomis. Ačiū Marita. Manau, galime dabar suteikti žodį auditorijai ir vėlgi kreipiuosi į savo kaimyną Tomą. Jūs, Emko, taip pat esate sukūrę tam tikrą sistemą skirtą įvertinti darbo kokybei. Gal galėtumėte šiek tiek plačiau ją pristatyti, kokie yra rezultatai, ką esate aptikę, ką įvertinę, kaip viskas veikia. Ačiū. Mes užimtumo komitete jau turime įsišaknyjusią tradiciją svarsyti lygybės darbo e, rinkoje klausimus, pradedant 2000. 15 metais, kai svarstėme atitinkamus pranešimus, suprato komitetas parengė visą eilę rodiklių, e, kuriuos vėliau patvirtino ministrų taryba. Mano nuomonė, tai buvo e, tam tikras e, proveržis. Mes tapome pirmąją tarptautinę instituciją, nustačiusią tokį sąrašą. Bėgant laikui viskas pasikeitė, labai daug institucijų, tarptautinių institucijų pradėjo dirbti aktyviai šioje srityje. Tai yra labai gerai. 2020 12-14 metais mes e, tą sąrašą pakoregavome. E, labai daug naudos atnesi Eurofound e, išvados pagal penktąjį darbo vietų apžvalgą. Ir kaip aš jau sakiau, SBO medžiaga mums buvo labai naudinga. Taigi dabar tie rodikliai, daugelis iš jų išplaukantis iš apžalgos, yra įtraukti į mūsų analitinį darbą ir taip mes norime užtikrinti, kad Europos semestras būtų pagrystas faktais. Kulminacija bus pasiekta, kai bus parengtas kasmetinis EPSCO taryboje e, metinės veiklos e, pranešimas, praėjusį mėnesį jis buvo patvirtintas ir dabar e, iš šeštosios apžvalgos gavę duomenis, skaičius toje sistemoje atnaujinsime ir politinės išvadas galėsime parengti būtent e, tų apžvalgos išvadų pagrindų. Taigi iš esmės, bent jau mano akimis dabar, ši apžvalga, kaip ir daugelį mūsų, kelia tik tam tikrą mm, nerimą dėl esamų skaičių ir mes galbūt tiek būkštojame, bet e, mano nuomonė tai patvirtina kai kurias politinės išvadas, kurias neseniai esame parengę. Vienas dalykas yra visiškai aiškus. Ir mes apie tai kalbėjome aptarinėdami socialinį ramstį. Europos komisijos pasiūlymuose nėra pakankamai atsižvelgiama į lyčių lygybės aspektą. Apžvalgos rezultatuose akivaizdžiai matome, kad e, tas e, darbas ir ta problema ir toliau mums rūpi. Europoje nėra lygiavertės E, vyrų ir moterų darbo rinkos, kaip kad mes norėtume. Kalbame apie skirtingas darbo vietas, skirtingus, e, skirtingas sutartis, taip pat apie lankstumą, nes skirtingi žmonės dalyvauja apžvalgoje. Sunkiau yra tuos žmonės įvardinti kaip savarankiškai dirbančius ar dirbančius pagal sutartis. Viskas turi būti daroma sutarčių pagrindu, bet e, iš esmėsgi turime uh, E, diskutuoti apie tai, kad e, negalima išvengti socialinio ramščio. Mes sakome, kad socialinis ramštis turi būti perspektyvus, negalime stengtis spręsti praeities problemų, reikia galvoti apie ateityje laukiančius iššūkius. Daugelis jų jau šiandien buvo įvardinti, bet e, reikia pasakyti, kad darbdavių ir darbuotojų santykių įvairovė išauks ir mes turėsime su tuo susitoroti. Uh, Dar vienas aspektas, kuris šiandien kol kas dar nebuvo aptartas - vadybos valdymo aspektas. Ką įmonė daro darbuotojų gerovės labui, tai įtakos bendrą padėtį darbo rinkoje. Tam tikrą prasme tai kelia nemažą iššūkį, bet mums politikos kuriejams yra gana sunku suprasti, ką galima padaryti uh, E, vyriausybei arba Europos komisijai, stengiantis pagerinti e, įmonių valdymo įpročius, pakeisti mentalitetą, pradėti svarstyti novatoriškai socialinių atžvilgių. Šiame pranešime yra tvirtinami daugelis tų mano įvardintų uždavinių. Taip pat bus labai įdomu palyginti padėtį tarptautinėje arenoje. Mes daug žinome apie e, kokybišką darbą Europoje, bet mesgi negalime Europos standartų taikyti e, kitoms valstybėms. Turbūt dėl to susiformuotų neteisinga politika ir aš labai laukiu, kada galėsiu E, pamatyti platesnį apžvalgos variantą, kaip kalbama ne tik apie Europą, bet ir apie kitas pasaulio dalis. Ar jums susidaro įspūdis, kad e, darbo vietos kokybė yra e, svarbus politinis taikinys Europoje? Akivaizdu, kad taip. E, daugelį atitinkamų politinių dokumentų šią temą yra kalbama e, apie poreikį tiek pat, kiek apie poreikį e, didinti darbo vietos vietų skaičių žimtumo mastus. Europos komisija visai nesiniai paskelbė ataskaitą, žinoma, ją reikės, kadangi vakar paskelbta, tai reikės ją detaliau analizuoti. Bet jeigu pažiūrėtumėte į tą ataskaitą, iškart matytumėt, kad dėmesio darbo kokybė yra pakankamai. Taip anksčiau niekada nėra buvę, kol kas dar niekada e, tas siekis nevirto kiekybiniu tikslu. E, kalbame apie 75 procentų žimtumo lygį. Tai yra savaime suprantama, bet jeigu pažiūrėtumėte į ataskaitą ir paklausytumėm, prisimintumėt, kas šiandien buvo pasakyta, tai suprastumėm, kad vienas koks skaičius ar vienos e, rodiklis nepasakys, e, neparodys, kokia yra reali padėtis. Būtų klaidinga bandyti apibendrinti viską e, vienu skaičiumi. <laughs> kuris apima skirtingas darbo rinkos dalis ir kaip Barbara sakė, uh, egzistuoja labai daug skirtingų profilių, kurie reikalauja specifinių priemonių, skirtingo dėmesio. Tos, tie septyni kriterijai turi būti skirtingai vertinami, taigi vienu skaičiumi viską apibendrinti būtų labai klaidinga. Tačiau turėtumėm pagalvoti, kad būtinai reikia kažką veikti, bet nestebuklingų sprendimų nėra. Tačiau e, politinės įtampos kurti nereikėtų. Jeigu Gal dabar ponui Skarpetai suteiksiu žodį. Tomas jau kalbėjo, paminėjo jūs, gal galėtume šiek tiek paaiškinti, kokiu, kokiomis gairėmis vadovaujantis bus sukurta kokybės stebėseno sistema. Kokios tos gairės ir kaip jūs jas taikote? Ačiū, pirmininkė. Aš e, manau, kad reikėtų prasmingiau dalyvauti šioje diskusijoje ir pagalvoti, kam tos uh, Europos darbo sąlygos bus taikomos. Bet bendrai galiu pasakyti, kad Eurofound apžvalga man yra labai vertinga vartoti savo darbe ir aš manau, kad mes galime ją dar labiau išplėsti, nueiti dar toliau, galbūt apimti kitas valstybės už ES ribų. Pradėsiu nuo geros naujienos. Kaip Emanuela puikiai žino, uh, E, didžiojo dvidešimtuko valstybės kaip tik dabar diskutuoja apie darbo vietų kokybę. 2015 m. deklaracijoje darbo reikalų ministrai sakė, kad kokybiški darbai yra reikalingi, nes tai yra varomoji jėga ir pavieniam asmeniu, asmeniu ir visuomeniai. Turbūt tai skamba kaip savaime suprantamas dalykas, bet esmė ta, kad apie darbo vietos kokybę labai daug yra kalbama ir Eurofound, ir Europo komisijų, ir SBO, bet labai dažnai viskas apsiribuodavo tik tai E, problemom žmonių, kurie jau dirba. E, ir e, dabar matome, kad darbo vietų kokybės klausimas išaugo ir jau išsiplėtė diskusijų mastas, lyderių lygmenio apie tai ir diskutuojama ir didžiojo dvidešimtuko susitikimuose ne tik darbo reikalų ministrai apie tai kalbėjo, bet ir visi valstybių ir vyriausybių vadovai. Aš norėčiau vieną nukrypimą padaryti. Uh, Aš noriu prisiminti tai, kas buvo šiek tiek anksčiau pasakyta. Viena iš priežasčių, kodėl daugiau dėmesio dabar yra skiriama darbo vietų kokybei, yra ta, kad ne ta, kad darbo kokybė pablogėjo Europoje, bet ta, kad vis plačiau ir plačiau kalbama apie darbo vietų kokybę. Anksčiau e, galvodami apie žmonės, kurie yra, kurie gauna mažiausiai pajamų, kurių darbo sąlygos yra prašiausios, vis mažiau ir mažiau gaudavo dėmesio, bet dažniausiai būtų dėmesys būdavo sutelkiamas į tą visuomenės vidutinę klasę, sakykime. O ir pastebėjome, kad ta visa masė viduryje e, sukuria tam tikrą vidurkį. Ir ten mes pradam kalbėti apie vidutinius e, įgūdžius, vidutinę darbo kokybę. Nenoriu labai daug apie tai kalbėti, tai yra nemaža problema ir e, valstybių vadovams. Nes jeigu mes pradam galvoti tik apie vidurinę klasę, mes pasieksime tik vidurinės klasės balsų e, rinkėjus. Jie e, daugą nulėmė rinkimuose. Aš manau, kad didžiame 20-uke yra padaryta ženklus žingsnis į priekį ir būtent dėl to, kad šioje tribūnoje sėdintys institucijų atstovai labai daug pastangų ilgą laiką jau dėjo. Junktinių tautų ekonomikos komisija Europai, kitos tarnybos prie to labai prisidėjo. MKO komitetas iš parlamento labai daug prisidėjo. Ką SBO yra padariusi? Tai yra esminiai dalykai, bet SBO būtent taip ir dirba. Mes stengiamės e, surinkti rodiklius, kurie būtų uh, leistų palyginti valstybės bėgant laikui ir paskui galbūt juos susijęti su konkrečia politika ir institucijomis. Tokia yra mūsų filosofija, kuriant uh, darbo kokybės juridinę bazę. Žiūgiuosi pasakyti, kad glaudus bendradarbiavimas su tarptautinė darbo organizacija parodė, kad darbo kokybės teisinė bazė, kurią sukūrėme pasitarę su jumis, su Eurofound, su EMCO, su kitais ekspertais esančiais šioje salėje, buvo patvirtintas didžiojo dvidešimtuko kaip būdas įvertinti, kaip e, plėtojasi liberali rinka. Didžiojo dvidešimtuko ministrai taip pat patvirtino e, politikos principus, kurie leistų pagerinti darbo vietos kokybę. Taigi, iš esmės, e, Europos BPO apie tai ir kalba. Dabar jau mes pradėjom kalbėti ne tik apie E, pajamų kiekį, bet ir apie jų kokybę. Taip pat apie uždarbio pasiskirstimą. Tai yra labai svarbu, e, nes tai leidžia e, var, darbuotojai pasijausti priklausančiam darbo rinką arba ne. Taip pat kalbame apie a, žmogaus saugumą darbo rinkoje, ar žmogus jaučiasi garantuotas saugus toje darbo vietoje. Ir čia mes jau įtraukiame politiką. Ir būtent e, iš e, tų darbo sąlygų apžvalgos e, išvadų išplaukia mūsų dėmesys darbo aplinkai. Dažnai rodikliai yra pagristi mikrodomenimis ir mes bandome analizuoti pavienių asmenų padėtis ir stengiamės pritaikyti subjektyves priemonės. Darbo aplinkos kokybės vertinimas atskleidė labai daug apribojimų ir sunkumų, kurių, kurie iškyla žmonės darbo rinkoje poreikiai darbo rinkai yra gana dideli. Kai yra pakankamai resursų e, darbo kokybei gerinti, tada jie atitinkamai sustiprėja. Kaip jau anksčiau sakiau, darbo kokybės žiūrinė bazė dabar jau yra pritaikyta mūsų darbo vietų strategijai, bet be to e, daugelį valstybių narių ekonominių apžvalgų mes būtent bandėme pasverti, kokia politika yra vykdoma darbo vietos požiūriu. Dabar turim galvoti apie kitą pusę, negalim galvoti tik apie pajamas, apie uh, riziką darbo rinkoje, apie saugumą. Čia nieko naujo. Naujausias ir svarbiausias dalykas, kuris atsiskleidžia Eurofound išvada, uh, apžvalgoje, yra darbo aplinkos kokybė. Viskas priklauso nuo požiūrio. Aš galėčiau pakartoti tai, ką sakė Tomas. Taip yra ne todėl, kad mūsų nuomonė uh, E, darbo kokybės vertinimas e, įgavo daugiau reikšmės. Suprantame, kad kokybiška darbo vieta yra neatskiriama produktivumo dalis. Mes bandėme įvertinti, kiek įmonės, kurios taiko griežtus e, darbo vietos kokybės standartus, yra produktyvesnės ir vidutinės trukmės laikotarpiu tų įmonių potencialas išaugo. Taigi, e, darbo aplinkos kokybė pagal mūsų analizę neapsiriboja paprastų vertinimų, e, kiek svarbu tai yra pavieniam darbuotojai. Mes galvojame ir apie makroekonominį poveikį arba bent jau įmonės poveikį. Jūs jau anksčiau minėjote gairės, yra e, parengta apžvalga, vėlgi, kuri yra pagrįsta tik Europos valstybių padėtimi. Mes galvojame, kaip būtų galima ją išplėsti. Tarptautinė darbo organizacija su Eurofoundiju tą daro. Mums reikia informacijos gauti dažniau ką mes darome, kurdami gairę su kolegomis iš statistikos departamento. Stengiamės įvertinti, kurie pagrindiniai elementai yra įtraukiami į tą išsame Eurofond atliekamą apžvalgą ir kuriuos tų elementų būtų galima perkelti į kitas apžvalgas, kad galėtumėm labai dažnai surinkti informacijos apie darbo rinkos pokyčius. Mes kuriame tokį mechanizmą pasitelkdami ne tik Europos valstybių, bet ir kitų SBO valstybių, EBPO valstybių statistikos tarnybomis. E, su mumis bendradarbiavo labai daug e, ekonomiškai kylančių valstybių besivystančių valstybių. Tris pagrindinės alternatyvas išskiriame. Pirmiausia, galvojame išplėsti apžvalgą, apimant uh, visą eilę svarbių valstybių, kurios leistų įvertinti e, darbo aplinkos kokybę plačiau. Viena iš apžvalgų bus labiau e, koncentruota, bet joje bus atsižvelgta ir jau dabar tą iškeltus kriterijus. O yra kitas variantas apžvalgos, kuris bus e, lengviausiai pritaikomas ir įvykdomas, tai bus darbo rinkos brandolio apžvalga, bus tarsi pasveriami tik tai 3-4 kriterijai. Aš manau, kad e, dabar, kai darbo vietos kokybė pateko į politikos lyderių dėmesio centrą, mes galėsime išmatuoti darbo vietos kokybės pažangos tempus. Ir turime užtikrinti, kad informacija būtų teikiama dažniau, nereikia laukti penkerių metų, kad sužinotumėm, kiek pasikeitė darbo sąlygos per penkerius metus. Taigi tiek, taip nori prisidėti BPO prie šio proceso. Like Ačiū. Dabar Tartautinės darbo organizacijos atstovai galėtų paaiškinti, kodėl darbo sąlygos yra tokios svarbios. Savo laiku tyrimas dėl darbo sąlygų ir rezultatais buvo naudojamas netokias šalise kaip Tanzanija. Taigi galbūt galėtumėte paaiškinti ir tai sklandė kaip anegdotas, negi tam tikrą prasme mūsų sluoksniuose. Galbūt galėtumėte paaiškinti, kodėl. Uh, Prieš paaiškindama šį klausimą aš tik norėčiau dar e, trumpai papildyti Stefano mintis. Nepaisant darbo kokybės pablogėjimo, tam tikros erozijos visame pasaulyje, dabar darbo kokybės e, klausimams skiriama e, reikšmė, teikiama reikšmė ne tik ES, tačiau ir G20 kontekste, taip pat ir tarptautinės darbo organizacijos kontekste turime nepamiršti, kad yra patvirtinta darbo tvarkė tvaraus vystimosi iki 2030 metų ir ten e, daug dėmesio skiriama klausimai susijusiam su galimybė paskatinti įtraukų ekonomikos augimą, sudarant deramas darbo sąlygas ir todėl Europos darbo sąlygų tyrimo išvados ir yra svarbios kitoms e, pasaulio dalims ir regionams, nes tarptautinė darbo organizacija siekia sudaryti visiems vienodas sąlygas, kad būtų pripažįstama, kad darbo sąlygų kokybė yra labai svarbi, siekiant užtikrinti įtraukų ekonomikos augimą. Visus kitus aspektus, kuriuos minėjo kitų organizacijų atstovai, aš taip pat norėčiau pabrėžti, kaip e, svarbu siekti įrodyti ir parodyti visiems, kad e, vienas iš svarbiausių, viena iš svarbiausių darbo našumo prielaidų ir sąlygų iš ankstinių yra tinkamus darbo kokybės užtikrinimus. Todėl tik norėjau paminėti TDO pastangas rengiant atitinkamą dokumentą, kuriame vertinamos darbo sąlygų ir darbo našumo tarpusavio sąsajos. Nes kilo pakankamai arši diskusija dėl to, ar siekiant e, pagerinti darbo našumą, būtina gerinti darbo sąlygų kokybę, nes yra ir kitų, kitokio požiūrio, e, kurio šalininkai teigia, kad investuodami į geresnės darbo sąlygas mes sulauktume priešingų rezultatų darbo našumo srityje. Ir mes vertiname visus, visus aspektus pasaulinėje tiekimo grandinėje, e, taip pat vertiname padėti šalise, kuriuose e, e, gaminami audiniai jungtinių valstijų rinkai. Ir per pastarosius dešimt metų mes stebėjome, kaip e, yra gerinamos <clears throat> sąlygos e, darbo ir kaip jos labiau susijęjamos su darbo našumu ir iš tiesų mūsų stebėsinos rezultatai buvo pakankamai vienreikšmiški, nes gerėjančios darbo sąlygos padeda gerinti darbo našumą. Kitas klausimas, kaip mes mėginame paaiškinti, kodėl darbo sąlygų kokybė yra tokia svarbi šalims, kurių darbo rinkos struktūra pasižymė labai dideliu neformaliu užimtumu ir kuriuose iš pirmo žvilgsnio <clears throat> turbūt nebūtų tokio didelio susidomėjimo, kaip pagerinti darbo sąlygas. Taigi turiu pasakyti, kad e, ta strategija pasiteisino Ir e, ji ypač pasiteisina vidutinių pajamų ir žemesnių pajamų šalise, nes prekyba tarp jų ir mūsų dar prieš kylant e, žaliavų kryžiai ir pakylant žaliavų kainai <clears throat> tose šalyse e, investuojant į darbo rinkos stebėsinos priežos institucijas padidėjo oficialaus darbo dalis, pagerėjo darbo kokybė, tai yra Kinijoje, Brazilijoje, Argentinoje. Dar prieš prasidedant pastarųjų metų kriziai, tose šalyse ekonominė situacija gerėjo, todėl juose buvo juntamas noras sustiprinti darbo rinkos priežiūros institucijas ir tokiu būdu paskatinti vidaus vartojimą ir nebūti vien tik tai priklausomiems nuo eksporto. Ačiū, noriu padėkoti mūsų prelegentams ir dabar steigti galimybę salėje esantiems dalyviams užduoti klausimus. E, prašau. Labai ačiū, kad e, suteikite man, e, suteik, suteikite man žodį. <clears throat> Aš dirbu Bordo universitete, socialinės apsaugos sritis man yra artima. Ir pagrindų direktyva 2009 metų birželio 12 dienos e, dėl profesinio ir asmenio gyvenimo suderinamumo. Bei mes atlikome tinkamą tyrimą, taip pat ir kalbant, kurio metu buvo vertinama lyčių Vertimas lyčių lygybės aspektas, e, sėkime įvertinti, kaip į valstybių narių teisę perkeliamos atitinkamų direktyvų, kurias minėjau, nuostatos, tiek jų dvasia, tiek jų raidė, kaip yra perkeliama ir ko, kokią naudą galime pajusti, taip pat ir nacionalinėse valstybėse atitinkamas direktyvų nuostatas perkelus. Reikia daryti išvadą, kad atitinkami teisės aktai yra patvirtinti ir reikia tik tai juos tinkamai perkelti ir įgyvendinti. Kalbant apie tyrimo rezultatus, manau, kad jie sąlygoja tam tikrą paradigmų pokytį kuomet dabar siūloma <clears throat> pereiti e, nuo iškai pakeisti strategiją, daugiau dėmesio skiriant prevencijai, vadovauti šiek tiek kitokią logiką, užtikrinant e, tinkamas darbo sąlygas, sveikatos apsaugą darbo vietoje, taigi pasimas kitoks požiūris į ekonomiką, galima kalbėti apie tam tikrą naują ekonomiką, siekiant labiau tarpusavėje susijęti ir suderinti sveikatos apsaugą ir darbo našumą, didinimo užtikrinant e, veiksmingesnį e, darbo proceso organizavimą. Taigi e, visi šie pasiūlymai iš tiesų būtų naudingi abiems pusėms ir e, reikia čia visų suinteresuotų subjektų. Reikia visų suteltų pastangų, kad pasiektume šių tikslų. Dar vienas kolega prašo žodžių. Kris Demester, e, Belgijos darbuotojų federacija. Aš galbūt atvirai kalbėsiu, kaip esu įpratęs. Manau, kad neturėtume sėti didelių lūkesčių su strateginiu politinių sprendimų lygmeniu. Nemažai prelegentų kalbėjo įvairius lygmenius, įvairius kintamuosius, kurie galbūt būtų naudingi, įdomus darbuotojams, siekiant atsižvelgti į jų E, atsižvelgti lūkesčius, e, specifiškumus ir staiga vėl pradedama kalbėti apie reglamentą, nors e, tyrimo išvadose aiškiai teigiama, kad vieno recepto problemų sprendimams ir sprendimui nėra. Ir palyginamosios analizės mes neturime. <clears throat> Jeigu apskaitai galima kažkokius palyginamosius rodiklius šioje srityje sudaryti. Žinau, ar jums yra žinoma brown out vadinama koncepcija. Čia kalbama apie darbuotojus, kurie uždaryti į tam tikrus auksinius e, narvelius, e, kuriuose sėdi, gauna puikius atlyginimus, e, nieko nedaro. Tai galbūt jūs galėtumėte šiek tiek pagalvoti, kaip ir tų žmonių darbo kokybę reikėtų pagerinti ir atitinkamus pasiūlymus po kurio laiko mums pristatyti. Manau, kad mes turėtume <clears throat> įvertinti, kalbėdami apie darbo kokybę asmeninę, kiekvieno žmogaus padėtį, taip pat ir vadovaujamo personalo padėtį ir suteikti kiekvienam uh, galimybę toliau vystyti savo e, gebėjimus tam, kad e, ir įgūdžius tam, kad e, būtų jiems paliekama galimybė visą laiką rasti vietą darbo rinkoje. Tokia būtų mano išvada, ar jie pritartumėte. Tenai pakankamai provokacinio pavadžio klausimas galbūt dar. Vieną užduosime, kad po to atsakytume į visus. Šiek tiek bendro pavadžio klausimą. Turėčiau Daugiausiai jis yra adresuotas ponui Skarpetai, tačiau ir kitiems prelegentams ponas Skarpetė. Vienintelis buvo paminėjęs, kad e, pastebime šiuo metu darbo kokybės pablogėjimą. Klausimas mano būtų toks. Kaip jūs vertinate laikinų darbo santykių perspektyvas skaitminės ekonomikos kontekste ir vis didėjančių <clears throat> skaitmenizavimo mastų darbo santykių. Galbūt aš pir, pirmiausia norėčiau paprašyti sakyti pirmą klausimą dėl paradigmų pasikeitimo. Ačiū, ponas Bėvers. Na, iš tiesų klausimai pakankamai sudėtingi. Pirmosios dviejose klausimuose atsispindi ta pati žinia reikia daugiau dėmesio skirti darbo kokybei, sąsajoms ir sudarinamumui su sveikatos apsauga, reglamentai egzistuoja, jie yra patvirtinti, tačiau neturėtume tikėtis e, kažko ypatingo juos pakeisdami mums reikia konkrečių politinių sprendimų ir veiksmų. Ir klausimas buvo apie tai, kaip ES bando atremti iššūkius susijusius su technologiniais, demografiniais pokyčiais, globalizacija ir pakankamai neužtikrinta politinė aplinka Taigi klausimas, kaip išlaikyti konkurencingumą ir kartu apginti, išlaikyti savo socialinį modelį. Manau, kad ši diskusija yra daug įdomesnė nei ta, kuri rutuliojasi aplink arba sukasi aplink teisės aktus. Aš manau, kad tai e, Šie klausimai neturėtų būti taip aktyviai keliami parlamente, kadangi tai o, labiau susijęs su teisėkuros aspektais. Krisiu galiu pasakyti, kad iš tiesų, kad jeigu jūs nesitikite, kad politikai problemas įspręs, tai mes tikimės, kad būtent socialiniai partneriai tas problemas konkrečiose darbo vietose išspręs. Ar kas nors gali sakyti klausimą, ar reikalingas reglamentas, kad šios problemos būtų išspręstos? Akivaizdu, kad e, vien tik tai reglamento nuostatomis grindžiamas atsakas nebūtų pakankamas. Ir čia e, aš norėčiau šio teiginiu sureaguoti į Kriso teigini, iš tiesų reglamentas yra svarbus ta linkme, kad jo nuostatomis suteikiamas tam tikras e, aiškumas dėl svarbiausių kriterijų ir gairių, kurios skatintų pokyčius tam, kad darbo sąlygos pagerėtų ar būtų pagerintos. Daugeliu atveju problema nebūtų parengti naują reglamentą, veikiau kiltų problemų dėl jo įgyvendinimo. Todėl reikėtų pagalvoti, kokį paskatų ir sankcijų rinkinį būtų galima pasitelkti tam, kad e, valstybės narės laikytųsi galiojančių teisės aktų. Buvo patikti pavyzdžiai apie tai, kaip geriau gyvenami teisės aktai prisidėjo prie darbo sąlygų ir darbo našumo gerinimo. Ir būtina užtikrinti, kad tos valstybės narės arba tos įmonės sutinkamos struktūros būtų paskatinamos už galiojančių teisės aktų laikymasi, pavyzdžiui, suteikiant joms prieigą prie naujų rinkų. Šiandien ryte Mišelis Savon, pavyzdžiui, kalbėdamas minėjo, kad atsižvelgiant į vykstančius pokyčius susijusius su darbo santykiais, su darbo pobūdžiu, kuris e, ima vis labiau <clears throat> kuris vis labiau tolsta nuo tradicinių užimtumo santykių, ir e, kalbėdamas apie socialinę apsaugą, jis uždavė klausimą, ar mums e, reikia naujo reglamento ar dabartinis. Ar dabartinio reglamento nuostatos atitinka pasikeitusias aplinkybės. Būtent šį klausimą aš norėčiau dabar kelti ir nesėti jo galbūt su skaitmeninė e, pasidalomąją ekonomiką, savarankiškų darbų tendencijos yra pakankamai aiškios. Labai dažnai e, susidurimas tokia situacija, kai žmonės e, teoriškai yra savarankiškai dirbantis, tačiau iš tiesų yra samdomi darbuotojai, neturintis e, pakankamų socialinių garantijų. Taigi kyla klausimas, ar tie pokyčiai darbo rinkoje yra tokie, kad galiojantis įstatymai jos galėtų apriepti. Aš e, norėjom užduoti klausimą dėl e, įdarbinimo tarpininkų <clears throat> vaidmens, aš norėjau nutraukti jūsų mintį. Ačiū už šį klausimą. Manau, kad e, reikėtų labai atsargiai rutulioti mūsų, vystyti mūsų diskusiją. Manau, kad tinkamos reglamento nuostatos e, turėtų būti sudėdamoji mūsų diskusijos dalis ir mes turėtume vertinti, kaip galiojantis reglamentai yra įgyvendinami ir įvertinti jų poveikį darbo rinkose atskiriams asmenims ir atskiroms darbuotojų grupėms. Komet žinosime, koks yra poveikis, galėsime įvertinti, ar reglamento nuostatos veikia ar ne. Ir <clears throat> E, kokių pasiūlymų galėtume teikti tiesiekros institucijoms, kad būtų pagerintos darbo sąlygos, tačiau noriu padėkoti Jums už tai, kad šį klausimą iškėlėte plačiau, užduodami klausimą, ar mes turėtume pakeisti savo tikslus, kurie šiuo metu yra ekonomikos augimas ir darbo našumo, produktivumo didinimas. Mes kalbame apie įtraukę ekonomiką įtraukų ekonomikos augimą, kuris turėtų apriepti ir darbo sąlygų kokybės gerinimą, prieigą prie mm, atitinkamo galimybių kelti kvalifikaciją, mokytis. G20 šalis kalba apie tai, kad norėtų skatinti įtraukų ekonomikos augimą ir jau žengiami kai kurie žingsniai šią linkme. Kalbant apie veiksmus, aš manau, kad pritarsim šių kalbėjusiems kolegoms, dauguma veiksmų turi būti gyvendinami praktiškai darbo vietoje, todėl dialogas tarp darbdavių ir darbuotojų yra labai svarbus, politikų vaidmuo žinoma yra svarbus, tačiau jis negali, jie negali visko nulemti, kalbant arba darb, apie darbo rinkos saugumą arba nesaugumą tai reikia nuspėti galimus pokyčius ir tokiu būdu galima būtų daug greičiau padėti darbuotojams ir e, darbdaviams e, prisitaikyti prie naujų aplinkybių ir geriau atremti iškylančius iššūkius arba netgi rasti naują darbo vietą. Todėl labai svarbu įvertinti tam tikrus politinius sprendimus, kurie gali <clears throat> turėti e, pakankamai rimtą poveikį su daug e, informacijos turima apie tai, kad būtent šiems aspektams politiniai sprendimai gali daryti didžiulį įtaką. Jeigu leisite, noriu pasakyti, kad kalbant apie uh, E, Skaitminė ekonomika, tai jos poveikiai ir iššūkiai galbūt yra daug didesni samdomiems e, darbuotojams, kadangi jų darbo sąlygos gali iš esmės pasikeisti ir todėl didžiausias iššūkis jiems yra e, gauti naujų įgūdžių ir gebėjimų tam, kad galėtų pristaikyti prie besikeičiančių darbo sąlygų arba susirasti naują darbą, todėl mes turime iš esmės peržiūrėti mokymosi visą gyvenimo politiką ir aš nemanau, kad tiek Europoje, tiek kitur pasaulyje mes šioje srityje galime pasigirti gerais e, rezultatais. Pritariu Manuelai, vertinant skaitmeninę ekonomiką ir e, naujus savarankiško darbo aspektus. Pirmiausia, turime užduoti klausimą, ar savarankiškas darbas jau yra įtrauktas į dabar galiojančią ir veikiančią socialinės apsaugos sistemą. Daugeliu atveju prie, pamatysime, kad taip nėra. Todėl turime vėl kalbėti apie rimtus e, iššūkius, kurie laukia. Klausimus, kuriuos būtinai traukti į mūsų darbo atvarkę, parengti atitinkamas paramos programas šiems savarankiškai dirbantiems asmenims. Mes turime rasti būdų, kaip padėti savarankiškai dirbantiems asmenims patiems pasirūpinti savo socialinę apsaugą, pavyzdžiui, suteikiant jiems galimybę kelti savo kvalifikaciją arba dalyvauti mokymuose ir patiems pasirinkti, kokiu mokymu jiems reikia. Tai būtų vienas iš rimčiausių iššūkių. Barbara, gal norėtumėte pabaigti? Taip, aš norėčiau sutikti su Krisu, kad tai yra iš tiesų plačiai prasme įmonių reikalai. Dauguma sprendimų, sprendimų gali būti ir surasti ir gyvendinti ir įmo, įmonėse, todėl kad ten yra geriausiai žinomos ir stipriosios vietos, ir silpnosios vietos. Europos darbo sąlygų tyrimas jums suteikė įrodymų, kad taip yra. Kai kurie tyrimai rezultatai nėra labai džiugus, trečdalis darbuotojų dirba <clears throat> kokybiškose darbo vietose, ta prasme, kad jie nelabai gali dalyvauti organizacinius klausimus sprendžiant ir organizuojant jų pačių darbą. Bet tie, kurie dirba tose įmonėse, kur darbuotojai yra įtraukiami į darbo organizavimą, jie e, geriau vertina savo e, nu, būseną darbe ir, ir darbo situaciją. Ir jeigu pažiūrėtume apie, į, į Europos įmonių tyrimą, rezultatus pamatytume panašius. O juk čia yra kalbama apie įmonės, jų vadovus ir darbuotojų atstovus. Tai yra tiesioginio, netiesioginio dalyvavimo lygis, jeigu jis yra aukštas, tai atitinkamai reiškia ir gerą darbuotojų savijautą darbe ir ekonominė prasme. Tai yra naudinga įmonėms, nes darbo našumas taip pat pagerėja. Taigi klausimas yra toks, ar trečdalis įmonių, kuriuose darbuotojai nėra labai traukiami į įmonės e, valdymo darbo organizavimą, jeigu tose įmonėse nėra darbuotojų atstovų, būtent nuo to reikėtų pradėti. Ten turėtų prasidėti dialogas, o dialogo metu galima rasti sutarimą dėl tų klausimų, kurie iš tikrųjų dažnu atveju geriausiai gali būti išsprendžiami įmonės lygmenių. Na, iš tiesų, mes su Krisu galėtume dar daug kalbėti su Krisu, kad reikia dar daugiau reglamentavimo, kad nėra socialinio dialogo, bet mes gal šią diskusiją tarp Belgijos atstovų paliksime vėlesniam laikui. Dar yra pora minučių klausimams, jeigu jų, jų būtų. Prašau, ponė. Aš turiu klausimą dėl įmonių, dėl įdarbinimo normų. Mes matome, kad užimtumas darosi labai įvairus, kad įvairių darbo formų yra. Turėčiau klausimą dėl įprastinių ir neįprastinių darbinimo formų. Man atrodo, kad toks formų suskirstimas nėra labai aktualus, nes darbo formos tampa visi vairesnės ir aš tikrai abejoju Eurofondo vertinimu ten, kur yra nustatyta, kokios darbo vietos yra prastos kokybės. Nes iš tiesų matom, kad įvairovė tik didėja Ir mano organizacija, kuriai aš atstovauju, siūlo sprendimus, kaip būti inovatyviems, kaip e, kurti naudą ir darbuotojams, ir jų darbdaviams. Taigi aš norėčiau paklausti, paprašyti jūsų pasvarstyti apie saugumą inovatyviose darbo formose ir taip pat dar pakomentuoti tos standartinius ir nestandartinius įdarbinimo būdus. Dar vienas dalykas, mes esame paskelbę dokumentą apie darbo ateitį, jis yra prieinamas internete ir siūlyčiau atkreipti dėmesį šitą baltąją knygą. Dar vienam klausimui būtų laiko. klausimas yra e, ne apie tai, ar mūsų diskusijos dėl darbo kokybės yra <clears throat> labiausiai pritaikytos dabartiniams e, darbo santykiams Darbuotojai per profsąjungas, per kitas struktūras turi galimybę pareikšti savo nuomonę ir daryti įtaką darbo santykiams, atlyginimams. Šiau galbūt pasigėdau diskusijų ir minčių apie tą atskirtį tarp darbo vietų ir profesijų darbo užmokesčio kontekste, tarptų, kurie uždirba daug ir turi geras gyvenimo sąlygas ir atviršiai tų, kurie viso to neturi. Tarp, kitaip tariant, tarptų, kurie gyvena gerai ir tų, kurie gyvena blogai. Manau, kad uh, sudarytos galimybės laikiniems darbo santykiams, komandiruotėms darbuotojams dabar atvėrė tam tikrą Pandoros skrynę. Nes e, neseniai buvo paskelbta informacija per televiziją apie tai, kad e, viena stambi įmonė Prancūzijoje, kuri naudoja nelegalius, e, samdo nelegalius, e, nelegaliai samdo darbuotojus, buvo padata į teismą. Nes dabar mes turime darbuotojus, kurie gali naudotis visomis e, esamomis teisėmis ir kitą darbuotojų grupę, kuri viso to neturi. Būtina užtikrinti pusiausvyrą vienodas sąlygas abiems gyventojų grupėms, atinkami teisės aktai egzistuoja. Ir aš jau 20 metų už tai kovoju Ir dažniausiai susiduriu šio kovoje su tokiais atvejais, kai nesmulkios, mažos įmonės nesilaiko galiojančių teisės aktų, o būtent didžiosios. Dar Barbara norėčiau jūsų paprašyti patikslinti. Jūs kalbėjote apie atlyginimą ir apie darbo kokybės sąsąją. Gal netaip supratau. Na, sakiau, kad tyrimas labai aiškiai parodo štai ką, kad užimtumo fo, įdarbinimo forma turi įtakos darbo sąlygoms. Ta, ta galima tikrai pasakyti, kad viena vertus ne, savarankiškai dirbantis žmonės ir dirbantis neterminuoto, su neterminuotomis sutartimis geriau vertina savo darbo vietas negu tie, kurie dirba savarankiškai, bet ne visai savo norų. Ir tai yra labai rimtas rezultatas. Ir dabar reikia pasigilinti į jį ir mes kitais metais pradėsime jau antrinę analizę būtent dėl šio ryšio tarp įdarbinimo formos ir darbo sąlygos sąlygų. Man atrodo, kad tikrai verta yra pasigilinti į visą tai giliau ir pažiūrėti, kokios įvairios nestandartinio užimtumo formos veikia darbo sąlygas ir kaip jos tai daro. Tai čia iš tikrųjų reikia tolesnio darbo. Ačiū Tomai. Dėkui. Sutinku, kad yra ta dikotomija tarp standartinių ir nestandartinių mm, darbo formų. Uh, Ir dėl to neretai kyla diskusijos ir be to darbo santykiai tampa visi vairesni. Ir todėl tikrai sutinku su tuo, kas sakė Stefano, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti žmonėms, o ne sutartims. Ir taip pat susitelkti į tai, kas vyksta įmonėse, kokia ten yra iš tikrųjų taikoma praktika. Nes yra kai kurie darbai, kurie vertinami puikiai, yra labai puikių komandiruojamų darbų. Ir manau, kad čia esantys žmonės taip pat yra tarsi komandiruoti čia į savo darbus, gal net ir Eurofonde dirbančiųjų yra tokių. Taigi tikrai negalime pamiršti visų šių niuansų ir labai paprastai suskirstyti žmonės į kategorijas pagal, tais, pagal kokią sutartį jie dirba. Manau, iš tiesų reikia gilesnės analizės, pasižiūrėti į tai, kokios yra realios darbo sąlygos, o ne kokios yra administracinės darbuotojų kategorijos. Čia iš jūsų, da, dalis jūsų globalaus požiūrio, ar ne? Jeigu leisite, aš norėčiau nesutikti. Dėl to, kad trūksta sąsajų tarp standartinių ir nestandartinių darbo formų. Mes kalbame apie nestandartinės darbo formas, tai yra visa galybė įvairiausių sutarčių ir tai atspindi tai, ką jūs sakėte, kad daugėja įvairių darbo organizavimo formų ir darbiniai santykiai darosi visi vairesni. Bet lygiai taip pat mes negalime pamiršti, kad pramoninėse valstybėse įskaitant ir Europos šalis, vidutiniškai 70 darbuotojų, dirbančiųjų, dirba pagal neterminuotas sutartis. Taigi įprastinė įdarbinimo forma yra dabar vis dar tokia. Taigi reikia žiūrėti, koks iš tikrųjų yra e, nestandartinių įdarbinimo formų svoris svarbu stebėti, kaip jisai keičiasi. Dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus mano galva, tai nebūtinai visos nestandartinės įdarbinimo formos yra blogos arba ne visas jas galima sieti su neigiamomis pasiekmėmis. Nes e, man atrodo, kad nestandartinės įdarbinimo formos egzistavo nuo senų senovės Taigi, pavyzdžiui, darbuotojus e, buvo visą laiką reikalinga pakeisti, kai šie išeidavo, pavyzdžiui, motinystės atostogų. Taigi komandiravimas arba darbuotojų darbinimas laikinai visą laiką egzistavo. Taigi mes tikrai nenorime įvardinti nestandartinių užimtumo formų kaip kažkokio blogio iš esmės, bet problema kurią mes žiūrime, yra ta, kad labai dažnai yra piktnaudžiaujama nestandartinėmis įdarbinimo formomis, ne tais tikslais, kuriais tokios formos buvo sugalvotos. Ir tai yra tose įmonėse, kuriuose, nes yra įmonių, kuriuose 70 procentų darbuotojų dirba mm, pagal tokias e, netradicinės sutartys. Tai kila klausimas jau savaime, kiek tvari gali būti tokia įmonė. Uh, Ir dar, manau, labai svarbu yra stebėti pokyčius. Tai būtent kiek įsiliejimas į darbo rinką tam tikrų savo gyvenimo etapų lemia jūsų galimybės pereiti į kitą darbą, į geresnį darbą, ar kiek, lemia, kiek tai lemia jūsų darbo perspektyvas. Tai, tai yra labai įdomu. Dėkui. Siūlyčiau pabaigti, išklausiu šitą paskutinį atsakymą, noriu padėkoti visiems prelegentams už jūsų pasisakymus ir visiems kalbėjusiems. Noriu padėkoti, atėjo laikas baigiamajam žodžiui. yeah, yeah, yeah. <clears throat> Dear all, uh, as the deputy... Aš, aš uh, turiu suprasti, kad paprastai kaip direktoriaus pavaduotojai mes jau žem tam tikrą įtampą, nes bet kuriuo momentu mūsų yra paprašoma juos pakeisti ir turime pirmininkauti. Aš prižadu, kad kalbėsim dabar labai glaustai, labai džiaugiamės, kad darbo vietos kokybių, darbo sąlygų kokybė šiandien mūsų darbo atvarkės svarbiausias klausimas. Europos komisijoje tai irgi yra vienas iš prioritetų, kaip ir dirbant su socialiniais partneriais, nacionaliniu ir pasaulio lygmeniu. Be to, mes. E, džiaugiamės, kad buvo pasakyta, kad tokios apžvalgos turėtų būti atliekamos dažniau. Iki šiol būdavo tai daroma kas penkerius metus. Kadangi mes esame tarp agentūrų, tik maža žuvelė ir akademinėme pasaulyje mes tik tai maži. E, daug prižadėti negalime, bet galime pažadėti ir mano kolegos Agnes Grėtė, Matė ir George tą daro. Tai yra mūsų darbo sąlygų komanda. Dirbdami su uh, Tartautinė darbo organizacija, su bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. Bet svarbiausia, kad palaiko ryšį su nacionalinių valstybių narių statistikos tarnybomis ir nacionalinių ligmens apžvalgininkais. Nes labai daug yra duomenų, kurie turi būti e, geriau susijęti, geriau išnaudoti. Tai palieka erdvės tobulėti ir keistis. Taip pat šiandien buvo labai aiškiai pasakyta, kad nėra aiškių tendencijų Europoje. Mes dabar sutelkėtume dėmesį 28 valstybės narės, yra atitikimai ir skirtumai ir tuo pat metu jūs e, mus skatinate uh, E, kastis dar giliau ir buvo labai gražiai pasakyta, kad, pažiūrėjau, 85 procentai darbuotojų Europoje yra labai patenkinti savo darbo sąlygomis arba patenkinti. Kai aš pirmas iki perskaičiu tuos skaičius, negalėjau savo akimis patikėti, bent jau Agnės, tai pasakiau, bent jau iš Vokietijos, aš žinau, kad 20 procentų darbuotojų Vokietijoje e, turi labai prastus darbus ir yra daug rimtų darbo kokybės problemų. Taigi mes tą statistiką detaliai išnagrinėsime. Ką dar padarysime? Analizuosime neligybės klausimus, kurie buvo išsiaiškinti detaliau. E, prastos kokybės darbai e, patiria labai didelį spaudimą ir taip pat turime pripažinti, kad e, padėtis turi gerėti. Pastebėkime, kad šiek tiek pažangos yra pasiekta darbo vietų kokybėje. Jeigu suderintumėm visus kriterijus ir juos palygintumėm, Števenas taip pat kalbėjo, kad yra e, tarsi atskirta vidutinė klasė, e, o tuo tarpu prastos kokybės darbo vietos e, susiduria su daugiau problemų. Aš paminėsiu keletą grupių, kuriuose bus atliekama speciali analizė per artimiausius klausimus. Pirmiausia, lyčių lygybės klausimas lyčių e, galimybės darbo rinkoje vis dar nėra vienodos ir todėl mes turime užtikrinti vienodai geras sąlygas vyrams ir moteriams. Taip pat mes valstybių narių lygmenį skirsime daug dėmesio, nes valstybių narių e, diapazonas labai įvairus ir e, be to surinksime papildomų duomenų apie atskirus regionus, jei neklystų Marita iš MPL komiteto vicepirmininkė, kuris sakė, kad heterogeniškumas ir įvairovė turi būti reguliuojami regionių lygmenių ir Europoje tai labai aiškiai matome. Vakar Tartutinės darbo organizacijos generalinis direktorius aiškiai pasakė, kad populizmo įtaka Europo ir Junktinėse Amerikos valstijose yra susijusi su tuo faktu, kad mes nepasiekėme rezultatų. Taigi rimtas iššūkis mes turime susijęti socialinį saugumą, lankstų saugumą, kada tą galima įpirkti, ir ekonomikos saugimą toks ryšys, kaip buvo gražiai pasakyta. Mišelis Servos, mūsų generalinis direktorius apie tai kalbėjo, yra e, Europos komisijos darbo atvarkėje per socialinio ramščio pastangas. Atvirai kalbant, e, tai nėra kažkoks tai didelio autobuso darbas. Ne, mes e, dirbame su daug atskirų agentūrų. Mes jau dabar į socialinių teisių ramstį dedame medžiagą ir ji bus pristatyta. Turiu, trumpai pristatysiu 17 ir 18 metų mūsų analizės planus ir dabar žinome, kad yra akademinio pasaulio atstovų čia. Yra kolegų iš visur, iš įvairių universitetų, tarptautinės darbo organizacijos ir aš juos raginu išanalizuoti mūsų duomenys detaliau, nes mes vieni taip dirbti negalime. Jau buvo pasakyta ir man atrodo, kad yra labai svarbu uh, pakartoti, kad reikia sutelkti jėgas su tarptautinė darbo organizacija ir suderinti duomenys susijusius su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, Pietų Koreja, Kinijos dalimis ir galbūt Latino Amerika. Antras dalykas, mes žymiai detaliau svarstysime skirtingų amžiaus kategorijų darbuotojų sąlygas. Taip pat paskutinėje e, prelegentų grupėje buvo kalbama apie darbo sąlygas ir darbuotojų aktyvumą, taip pat darbuotojų e, žinių ir kvalifikacijos gerinimą. Tai yra labai svarbu, kad mes uh, įmonės lygmenį susijėtume su strateginės politikos kūrimo lygmeniu. Aš manau, kad tai yra ateities gerosinės politikos pamatai. Kitas dalykas, jeigu pažiūrėtumėm į tarptautinės darbo organizacijos veiklą, pamatytumėm, kad OŠA labai daug dėmesio tam skiria, kolega apie tai kalbėjo. OŠA e, didelę dalį dėmesio skiria darbo vietoms ir saugumui. Penktas dalykas, Barbar paminėjo Atliksime užim darbo statuso ir darbo sąlygų sąsąją, kaip jie vienas kitą įtakoja ir ko mes iš to galime pasimokyti. Ir paskačiausiai, galiausiai 2017 metais e, bus įgyvendinta konceptinė savoka e, tvarus, subalansuotas darbas, mokantis visą gyvenimą. 2017 metais mes atliksime tikimybių studiją, bandydami išsiaiškinti, ar yra rodiklių, kurie galėtų būti panaudoti tiksliau išmatuojant darbo vietų kokybę ir darbo sąlygų kokybę. Taip pat pasikviesime uh, universitetų uh, veikėjus čia. Galiausiai 2018 metais mes pradėsime svarstyti skirtingus surinktus duomenys. Jūs žinote, kad buvo surinkta, atlikta apžvalga apie darbo sąlygas ir gyvenimo kokybės sąlygas. Šiuo metu yra atliekamas praktinis darbas, bandant išsiaiškinti, gyvenimo kokybės padėtį, dėmesys yra skirtas piliečiams, darbo a, e, sąlygų a, e, apžvalga yra orientuota į darbininkus, kaip žinote, ir mes norime suderinti duomenis a, e, reikalingus asmeninio ir darbinio gyvenimo derinimu. Ir mes tikimės, kad mūsų išvadas bus priimtos domėn, kuriant ES politiką. Tikimės, kad galėsime čia pateikti daugiau skirtingų perspektyvų. Uh, Kitas dalykas, mes galvojame apie tai, kad reikėtų sukurti komandą, kuri e, rastų būdų motivuoti darbuotojus ilgiau likti darbo rinkoje. Kaip jau sakiau, taip pat e, E, stengsime čia surinkti duomenys, nes ilgesnis darbingas gyvenimas yra labai svarbi mūsų subalansuoto darbo ir gyvenimo koncepcijos dalis. Mes turime užtikrinti, kad politikos kuriejai galėtų įgyvendinti mūsų primtas išvadas. Vienas dalykas yra turėti duomenys, bet mes juos turime naudoti. Ir jau šįryt buvo pasakyta, kad mūsų sistema atrodo yra pritaikyta. <clears throat> Ir paskutinis dalykas. E, mes e, kalbame apie apžvalgos priemonės. Visos mūsų apžvalgos išvados yra paskelbtos interneto svetainėje. E, mes e, iš pat ryto šiandien 9 ryto paskelbėme, dabar jau galite jas rasti. Jungtinės karalystės duomenų archyve yra kaupiami visi duomenys Ir kadangi mes raginame akademinio pasaulio atstovus naudoti šiais duomenimis, tai jie gali žinot, kur juos reikia rasti. Ir galiausiai didelis ačiū Europos parlamentui ir visiems veikėjams. Vienintelis dalykas, kurio aš norėčiau paprašyti kitam kartui. Gal kavos galėtumėt parūpinti, nes jūsų darbo ir asmenio gyvenimo uh, subalansavimas nėra labai geras, ypač po pietų, man atrodo, daugam iškilo sunkum, bet tai smulkmena. Taip pat dėkoju visiems kalbėtojams ir pranešėjams ir aišku labai dėkoju kolegoms, kurie e, atliko e, darbo išvadų apžvalgą. Taip pat e, dėkoju organizatorių komandai už tai, kad suorganizavo šį renginį. Tikiuosi, kad nieko nepamiršau. Ir linkiu dar gero vakaro. Pirmininkė taip pat dėkoja vertėjams, kurios buvo pamiršusi dėkoja jiems už plačiai naudotą vertimą. Nice and... Gerą vakaro. Netrukus vėl susitiksime. Ah, I forgot Matthew, our dearest cartoonist. Pamiršau Matthew, mūsų karikatūrų autorių. Jūs turbūt matėte, kad per visą renginį jis piešia karikatūras sekė, ką mes darome. Visas mes jas paskelbsime savo interneto svetainėje. Labai ačiū, Matijų.